Gerbiami kolegos, siūlau pradėti darbą, kadangi netrukus atvyks pirmininkaujančios Ispanijos atstovai. Nu, būtų gerai, kad jau juos galėtume priimti apžvelgę vakarykščio koordinatorių posėdžio rezultatus. Pirmiausia, išklausėm ponios Deveirak. Ji pristatė su darybose su daryba, koks buvo pasiektas kompromisas. Ji minėjo, kad pasiektą sutarimą parėmė visi koordinatoriai. Ji rugsėjo antrą dieną koordinatorių posėdėje seminare dar kartą pristatys tuos rezultatus, bus, bus tariamasi dėl galutinės pozicijos. Dėl civilinės aviacijos srityje vykstančių incidentų. Dėl to pranešimo bus balsuojama plenarinėje sesijoje rugsėjo 11 dieną. Mes taip pat turime susitarti dėl pranešėjų skirimo. Pirmasis pranešimas dėl Europos, kuri turėtų būti svarbiausia turizmo kryptis ir dėl politinės agendos EPP frakcija ėmėsi renkti, skirti pranešėjai šiam pranešimui nuomonės pranešimas dėl ...2009 metų komisijos vadybos darbo buvo sutarta, kad dėl to pranešimo rengiama nebus. Galiausiai komiteto pranešimas dėl 2009 konkurencijos politikos. Sprendimas buvo toks. EPP frakcija imasi skirti pranešėją, EPP dirbs su žaliųjų frakcija. Žalieji rengs 2009 metų konkurencijos pranešimą ir paskui bus laukiama komunikato dėl strategijos susijusios su švariomis, su švariais automobiliais ir, ir energetiniu požiūriu efektyviais automobiliais. APP e vėlgi nusprendė skirti pranešėją šiai temai. Galiausiai pranešimas dėl veiksmų plano, dėl palidovinės sistemos, palidovinės ieško sistemos ir Šį pranešimą renkti ėmėsi socialistų ir demokratų frakcija. Pranešimas dėl sanglautos politikos įgyvendinimo 2007-2013 metų. Tai yra tarpinis pranešimas, GUE e, skirs pranešėją šiai temai. Galiausiai EFD frakcija sutiko skirti pranešėją Urban Agenda e, pranešimui renkti. Septintasis iniciatyvinis pranešimas dėl tarptautinių susitarimų e, išplaukiančių iš Lisabono sutarties pranešėjai e, pranešimą renkti pasisiūlė pirmininkas, kadangi jokia frakcija interesų dirbti šio klausimu nepareiškė. Galiausiai pirmininkas informavo koordinatorius apie tai, kad išauga kaštai susijęs su vadinamaisiais swaps. Ir ponas Jeržembauskis buvo užregistruotas koordinatoriumi dėl funkcinių oro erdvės blokų. Ponas Elkadraui, koordinatorius informavo, kad dabar yra kilęs ginčas tarp Ukrainos ir Austrian Airlines kompanijos, nes ši kompanija prarado tuos blokus Dnepropetrovsko oro uoste ir vyksta dėrybos, sakė Ponsel Kadrui, ir tos, tų dėrybų rezultatų turėsime dar laukti. Klausimas dėl pono Vandalin iškeltų klausimų, dėl jūroje pamestų konteinerių. Komitetas teiks žodinį klausimą Ir reikėtų, kad šis klausimas būtų paremtas ir vicepirmininko žodinis klausimas dėl pašto paslaugų. Iš, buvo pateiktas uh, pageidavimas perduoti komisijai šį klausimą, koordinatoriai pritarė tam klausimui, tokiam, koks jis buvo suformuluotas. Buvo minimas ir pasikeitimas laiškais. Vyko diskusijos dėl laiško, kuris, kurio turinys buvo pakankamai aštrus. Mūsų komiteto pirmininkas išsiuntė šį laišką, sužinojęs, kad bus atidėtas geležinkelio pirmojo paketo peržiūrimas. Nes viena iš šalių kreipėsi į komisijos pirmininką tokiu klausimu Šį protestą paremė ir visai lė koordinatorių, nes buvo sakoma, kad ne, neįmanoma atidėti geležinkelių paketo peržiūros tokiomis sąlygomis. Gavome ponios Duron laišką. Dėl piliečių susibūrimo Agoros asociacijos renginį Buvo kalbama apie kovą su skurdu. Pone Duhon priimsime savo posėdėje rugsėjo antrą dieną. Ji atvyks mums išdėstyti, ko yra tikimas iš frakcijų ir iš komiteto. E, grupė Stoa taip pat pateikė savo informaciją. Buvo pateikti siūlymai dėl pakeitimų ir kompromisų egzistuos dviejų, dviejų popobūdžio pranešimai, bus teikiami pakeitimai, jų yra apie 50 ir tokiu atveju gali prireikti papildomų dviejų savaičių laikotarpių, kad būtų galima tartis frakcijų ir siekti kompromisų. Ir priešingų atvejų, jeigu kompromisų rasti nepavyks, vyks įprasinė procedūra, vyks diskusijos komisijoje ir paskui dieną tai balsavimas. Kolega Krameris pranešė, kad buvo tam tikrų problemų dėl traukinių e, Graikijoje, kai kurios linijos buvo uždarytos, nors to, jų, jų tiesimas buvo finansuojamas iš Europos komisijos paskirtų lėšų. Buvo sutarta, kad komisijai bus pateiktas klausimas dėl šios problemos, bus tengiamas įsiaiškinti, kokia situacija yra suklošius iš tiesų. Kolega Kadrui pageidavo, kad būtų galima apsitarti dėl 11 metų delegacijos vizitų. Nuo reikėtų padidinti e, delegatų skaičių ir sudaryti sąlygas tokias, kad galėtų e, misijas vykti daugiau žmonių, tuo tarpu pačių misijų renkti mažiau taupant lėšas. Buvo taip pat kalbama ir apie Eurovinietės direktyvą, tai yra šiandien aktuali tema. Kolega Groš pasiūlė, ir apie tai dar diskutuosime, kad būtų diskutuojama, pabrėžiu, diskutuojama dėl regioninės anglaudos fondų, dėl struktūrinių fondų ir dėl jų taikymų, darant investicijas į transporto infrastruktūrą turėtų būti sudaryta su regijų komitetu bendra struktūra, kad būtų galima išsklaidyti tą besitelkiančią įtampą visiems bendrai apsitarus, kad būtų galima išsklaidyti nesutarimus. Ta tema, kuriai buvo pakeitas, pateiktas pakeitimas pono Groš pranešimui, buvo pasiektas siekiant susitarti dėl kompromisinių pakeitimų, ne, ne dėl visko pavyko susitarti, įtampos dar esama, tad reikėtų apsitarti su regioninės plėtros komitetu taip pat. Nežinau, ar norite kolegos sureaguoti, ar išsiaiškinti, ką nors, Maiklai, prašau. Ich, ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Übersetzungsfehler war. Maiklai. Nežinau, ar tai būtų susijęs su vertimo problema, bet mes juk nenusprendėme pateikti žodinio klausimo, ar ne? Regis vėl yra problemų su Britų kabinos mikrofonu. Regis viskas veikia dabar. Tad nežinau, ar tai yra susiję, sako kalbėtojas, su vertimo problema, Bet juk mes ne, sus, nenusprendėme užduoti žodinio klausimo dėl padėties Graikijoje. Mes sakėme, kad bus rašomas laiškas. Norėjau tai patikslinti. Ir protokole, be kita ko, yra pasakyta, kas buvo nu, nuspręsta. Ponas Simpsonas rašys, rašys laišką. Pirmininkas. Taip, laiškas komisijai. Ir galbūt bus prašoma patikslimų kai kurių. Na taip, nebus kalbama apie žodinį klausimą, bus rašomas laiškas, nes kreipiamės dėl konkrečios šalies geležinkelių linijų. Ar būtų kitų klausimų? Prašom, kolega. Ačiū, pirmininkė. E, norėčiau patikslinimo. Jūs minėjote viename iš paskutinių pastebėjimų apie e, galimybę atnaujinti finansavimą transporto e, projektams iš sąnglaudos ir struktūrinių fondų. Galbūt galėtumėt daugiau papasakoti apie patį pasiūlymą. Uh, Kadangi aš taip pat dirbu ir regionės plėtros komitete, e, tai man tai būtų labai įdomu, bet man ne visiškai aišku, koks pats pasiūlymas buvo. Aš jau sakiau, kad tuo žodžiu turiu labai atsargiai. Yra siūloma. Ir tikiuosi, kad kolegos sutiks su šiuo siūlymu. Yra pasiūlyta regionės plėtros komiteto nariams susitikti kartu su transporto, tai yra mūsų komiteto atstovais, ir susitarti. Ir vėlgi, kalbu labai atsargiai, kad būtų galima pasitarti dėl regioninių fondo panaudojimo finansuojant prioritetinius transeuropinius tinklus. De facto yra žinoma, kad apie 20 milijardų eurų regioninių fondų yra naudojami būtent šiems tinklams jų plėtrai. Tačiau reikėtų padiskutuoti, ar nebūtų galima e, šiek tiek pasidalinti e, gebėjimais su šios ryties komitetu, e, nes nesiekiant atimti iš jų kompetencijos šiais klausimais, e, pasitarti, kaip būtų galima geriau tuos fondus panaudoti. E, Aš žinau, kad regionų komiteto nariai jaudinasi dėl to, kad nebūtų konfiskuota dalis regioninių fondų ir permesti tie pinigai, kad nebūtų į transporto sritį. Tikrai ne, mes neturime tokių ketinimų, tiesiog norime optimizuoti europinį požiūrį į šio klausimo nagrinėjimą. Tik tiek ačiū. Dar norėčiau tarti žodį pirmininkė. Uh, Mm, galbūt čia e, dėl vertimo e, kažkas neaišku yra, bet kokią švertimą, ką jūs minėjote, regionų komiteto, ne regioninio vystimo, ne regioninės plėtros komiteto, bet jų anglų kalba taip nuskabėjo ir jūs tikrai uh, turėjote galvoje um, re, regioninės plėtros komitetą. Aš kalbu apie komitetą regi, tai yra mūsų kolegos. Aš nekalbu apie regionų komitetą kaip tokį, aš kalbu, kaip apie, aš kalbu apie regioninės plėtros komitetą Europos parlamente. Ar yra kitų klausimų? Tai tiems atvejams, jeigu būčiau ne visai aiškiai suformulavęs savo poziciją. Jeigu daugiau klausimų nėra, lauksime pirmininkaujančios Ispanijos atstovų, jie turi atvykti netrukus. Apie 9.30 ir pateiks savo požiūrį į transporto sritį. Ir šiandien po pietų lankysis mūsų komiteto posėdėje Belgijos atstovai, turizmo reikalų ministrė ir taip pat susisiekimo ministras. Būtų galima išgerti kavos, bet regis ir jos neturim, sako pirmininkas.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 Gerbiami kolegos, mums džiugu priimti transporto ministrą atvykus iš Ispanijos. Tai yra šalies futbolo pasaulio čempionės ministras. Atkreipkite dėmesį, ponė ministrė. Jūs baigėte šešių mėnesių pirmininkavimo laikotarpį, Ir ačiū už tai, kad sutikote atvykti pasidalinti savo patirtim ir kad sutikote atsakyti kolegų klausimus. Žodis Jums, prašau. Eh, muchas gracias, presidente. Ačiū pirmininkė. Ačiū už sveikinimus. Na, taip pat geriausiai komandai pasaulyje, Ispanijos futbolo komandai. Man uh, Labai malonu lankytis vėl pas Jūs, kad galėčiau pateikti apžvalgą viso to darbo, kurį, e, kuris buvo atliktas per pusmetį, e, kurį e, Ispanija stovėjo už tarybos vairo. Kai per pirmą susitikimą sausis sakiau, Ispanijos vyriausybė šiam pusmečiui buvo nustatošiusi e, labai ambicingą prioritėtų sąrašą ir jau turėjau galimybę jums pristatyti pasiektus rezultatus, kai pirmą kartą pas jūs e, lankiausi kovo pabaigoje. E, gerbėmieji, su parlamento komisijos pagalba mums pavyko uh, E, praktiškai pasiekti daugumą išsikeltų tikslų. Be to, kai kurių tikslų atveju e, stebėjome, kad labai sustiprėjo e, postumiai veikti dėl pastarųjų mėnesių ypatingos padėties. Priminsiu neįlinę krizę, kurią patyrėme balandį išsiveršus ugnikalniui Islandijoje, su to susidūrė mūsų aviacijos sektorius. E, tai buvo antroji pirmo pusmečio e, daly ir, kaip žinote, e, pirmą kartą po antro pasaulinio karo buvo uždaryta Europos oro erdvė. Per pastarosius mėnesius Ispanija kartu su komisija, kai kuriamis valstybėmis narėmis nuo pat pradžių nustatė mechanizmus, numatė mechanizmus, nustatytus oro, oro kontrolės. Mūsų pagrindinis tikslas buvo užtikrinti keliaivių saugumą. Taryba transporto ministrų posėdžiavo du kartus - 19 balandžio ir gegužės 4 dieną. 19 balandžio vyko vaizdo konferencija ir gegužės penktą dieną. Iš esmės kalbėjome apie reagavimo į krizę mechanizmus ir uh, išsprendus krizę buvo galvojama apie tai, kaip ES turėtų adekvačiai reaguoti į tokias krizės. Tad kartu su komisija uh, numatėme uh, planą. Buvo patvirtintos išvados birželio ketvirtą dieną ir ten buvo numatytos konkrečios priemonės panašioms krizėms valdyti, valdyti ateityje. Be to, žinome, turime kurti naują mokslinę techninę e, tech, technologiją, kad galėtumėm įvertinti riziką Europai panašių krizių atveju. Taip pat turime uh, užtikrinti, kad būtų apsaugotos keleivių teisės. Uh, kad būtų laikomas įgaliojančių teisės aktų, kad būtų atsižvelgta ir į e, šios krizės patirtį. Taip pat e, konstatavome, jog reikia e, Europos mobilumo planą gyveninti valstybėse narėse, iškilus panašiai staigiai kriziai. Ir žinoma, turime teikti didžiausią prioritetą vieno Europos dangaus gyvendinimui. Turėtumėm koordinuotai valdyti e, krizės, turime iki dešimtųjų pabaigos paskirti Europinio tinklo e, valdytoje ir turėtumėm skirti naujas kompetencijas Europos oro saugos agentūrai. Gerbėmėjai, žinote, vieno Europos dangaus kūrimas buvo vienas iš mūsų pirmininkavimo tikslų vasaro 26 dieną pirmininkaujant Ispaniją ir komisija surengė konferenciją, joje patvirtiname Madrino deklaraciją, joje buvo e, numatytos kelio gairės, kurių pagalba būtų galima paskatinti vieno Europos dangaus e, kūrimą. Ir kaip sakiau, tai mums padės reaguoti į krizės, e, tokias kaip ugnikalnio atveju gyveninu šitą planą, e, bus e, sumažintas oro eismo valymo centrų skaičius nuo 60 iki 9 e, ir CSR technologijų pagalba galėsime per pusę sumažinti vidinių maršrutų kaštus, poveikis aplinkos saugai sumažės 10 procentų, padidės saugumas, be to vienas Europos dangus leis sumažinti išlaidas 5,5 e, milijono eurų oro bendrovėm. Žinoma, tai padidins, atsiprašau, milijardų eurų, tai padidins jų konkurencingumą. Uh, Kaip minėjau, Europa uh, turi vieną bendrą rinką, vieną valiutą, bet dar neturi uh, vieno dangaus. Ir uh, galima sakyti, per paskutinį pusmetį priartėjome arčiausiai prie to tikslo negu bet kada anksčiau. Ir žinoma, uh, gerbėmieji, galima krizę paversti galimybę ir duoti tą dar vieną postumį vienam Europos dangui. Uh, Nekartą minėjau, jog uh, turėtumėm pasikliauti, galėti pasikliauti Europos transporto tinklu, kuris gali vykti, veikti. Ir šiandien tai yra labai aišku. Ir mūsų tikslas buvo sutvirti, uh, sutvirtinti sąsajas uh, transeuropinio tinklo. Uh, Birželio 29 dieną pirmininkaujantį Ispaniją kartu su komisija Saragosoje surengė keletą e, seminarų ir juose būtent apie tai kalbėta, apie transeuropinį tinklą Europoje ateityje. Gegužės e, ketvirtą e, dieną komisija patvirtino dokumentą, kuriam visiškai pritarė pirmininkaujantį Ispaniją tarybą ir ten numatyti yra principai saveikumas, tvari aplinkosauga, kaštų e, optimizavimas, e, intermodalumas. Ir, e, kaip sakiau, tai yra pagrindas. Ir kai metodologija bus patvirtinta e, bendru valstybių narių sutarimu, tai tuomet jau galėsime sudėlioti paskutinius akcentus ir tai aišku apims ir būsimą transeuropinį tinklą. Ir dar kartą galėčiau pasakyti, kad tai yra pagrindiniai e, prioritetai pirmininkavusios e, Ispanijos ir mūsų laukia projektai. Tarp jų viduržėmio jūros regiono koridorius tai iš tiesų strateginis ramstis E, transportui, konkrečiai intermodaliniui transportui, e, kad jis būtų e, visiškai integruotas, tas bazinis tinklas. Aišku, nagrinėjome tradicinės finansavimo priemonės, taip pat galvojame apie tai, kaip būtų galima sukurti naujus fondus ar stiprinti turimus. Ir galbūt būtų neblogai įvertinti, kiek tikslingai investuotos lėšos siekiant tikslų numatytų stabilumo programoje. Taip pat e, nemažai pasiekėme liberalizuojami paslaugas ir gerindami tarptautinį bendradarbiavimą pasirašėme antrąjį e, etapą oro transporto e, susitarimo tarp ES ir JAV. Jis pasirašytas uh, E, tarybos e, posėdyje birželio 24 dieną Luksemburgė. Ir per šį pusmetį vyko aštuoni dėrybų e, raundai, kurių prireikė susitarimui pasiekti. Ir šitas susitarimas buvo e, pasirašytas visų atitinkamų šalių. Ir iš esmės e, tai suartins ES ir JAV piliečius, atsiras daugiau maršrutų, e, geresnės, daugiau paslaugų vartotojams ir tai, tai didins ir darbo vietų skaičių abiejose Atlanto pusėse. Birželio 18 dieną pasirašėme susitarimą su JAV federalinė aviacijos agentūra. E, pagrindinis šio memorandumo tikslas tai e, europinė e, programa skirta skirta oro erdvį valdyti, tai CSR, ir tai siekiama suderinti su atitinkama Amerikos programa NextGen. Ir Gegužės 24 dieną pasirašėme taip pat susitarimą su uh, Brazilija Rio de Žaneire. Susitarime uh, pasakyta yra, kad šalis nori pasirašyti horizontalius susita, uh, susitarimus uh, dėl oro paslaugų ir, ir dėl saugumo. Tai turėtų būti pasirašyta uh, rytoj vykstančiam ES Brazilijos viršūnių susitikime. Ir tai iš tiesų turėtų duoti. Uh, postumi atviros erdvės sukūrimui ir virš Brazilijos. Be to pasiekėme visą paketą priemonių susijusių su saugumu mūsų pirmingavimo metu, pasiekėme sustarimo e, pirmo svarstymo metu su jumis dėl e, reglamento, dėl incidentų ir nelaimingų um, atsitikimų uh, prevencijos civilinėje aviacijoje. Dėl to parlamentas balsuos plenarinėje sesijoje rugsėjį. Taip pat numatėme prievolę perduoti keleivių sąrašus atitinkomom valdžiom, valdžios institucijom įvykus nelaimingų atsitikimui. Uh, per dvi valandas, uh, kad uh, nebūtų uh, privers, priverstinai laukiama per nelik ilgai, kad nebūtų su, um, sukeliamas per nedėlis nerimas. Uh, toliau kūnos skait, skaitytuvai uh, per paskutinę transporto ministrų tarybą, birželio 24 dieną, susitarėme, kad toliau vertinsime komisijos pasiūlytas uh, priemonės kad tos priemonės būtų gyvendamos harmonizuotai valstybėse narėse, kad būtų užtikrintas saugumas ir e, kad būtų e, pernelyg nevarginami vartotojai. Sustikime e, Lekorūnėje nustatėme pirmininkavusios Ispanijos prioritetus, po to daug buvo kalbama apie miestų mobilumą, kuris turėtų būti tvarus ir efektyvus um, Europos transport, transporto srityje. Uh, Birželio 24 um, dieną ministrai vienu balsu uh, pasirašė um, uh, išvadas ir buvo uh, sutarta, kad ir nacionalinių, ir joginių vietos lygmenių valdžios institucijos turėtų veikti vieningai, kad būtų galima mobilumo, miesto mobilumo planą įgyvendinti visoje Europoje. Be to numatytos įvairios iniciatyvos keliaivių teisėms apsaugoti. Pirmininkavosi Ispanija, be kitų dalykų patvirtino reglamentą dėl keliaivių teisų, kai e, keliaiviai keliauja e, miestų ir e, tolimo susitikimo autobusais. Turbūt parlamentas gan, gan greitai duos savo pritarimą pritars tam. Uh, Be to panašus reglamentas numatytas ir e, keliams keliaujantiems e, jūrą. Europos parlamentas e, pritarė šeštą dieną plenariniai sesijai, tai yra labai svarbu žmonėms su negale. Taip pat turėčiau jūs informuoti apie kitas priemonės, kurių ėmėmės pirmininkaudami pirmininkaudami atlikome tą darbą, kurio reikėjo patvirtinti reglamentą skirtą geležinkelių e, tiklams, e, siekiant užtikrinti, kad e, krovinių vežimas būtų konkurencingas, pasiekėme susitarimo taryboje ir parlamente ir dabar pirmininkaujantį Belgiją galės pateikti suderintą tekstą. Dėl jūrų saugumo pirmojo svarstymo metu susitarėme su parlamentu dėl direktyvos. Informaciniai formalumai laivams atvykt, atplaukiantiems ir išplaukiantiems į uh, Um, į uostą taip pat šeštą dieną, dėl to buvo susitarta uh, parlamente. Uh, E, transportuojama slėgio įranga, dėl to taip pat susitarta yra, oficialiajam leidinį tai paskelbta birželio 30 dieną, galėčiau e, pateikti analizę ir kitų prioritetų pirmininkavusios Ispanijos ir galiu pasakyti, kad nemažai žengėme į priekį inovacijos rytį, Galilėjo programa, čia pasirašėme susitarimą su Norvegija, suteikėme komisijai platų man, mandatą dėrėti su Šveicarija. Šveica, e, su Šveicarija dėrybos numatytos antrą pusmetį, e, be kitų dalykų taip pat ir programos e, vidurio laikotarpio pežiūrą, bet nu, norėčiau akcentuoti, kad pirmininkavimtė Ispanija dėrėjosi su parlamentu dėl reglamento 1321-2004 pakeitimo dėl palidominių radionavigacijos sistemų visoje Europoje Europoje pasiūlyta direktyva skirta um, sumaniosioms transporto sistemoms, uh, kelių transporto uh, sistemoms uh, ir sąsajoms ir tikslas buvo susitarti antro svarstymo metu ir parlamentas taip pat 6 birželio tai patvirtino. Gerbėmieji, pabaigoje norėčiau pasakyti, jog puikiai sekėsi bendradarbiauti su Europos komisija, su uh, vicepirmininku uh, Kalas, taip pat su komisijos tarnybom. Bendradarbiavimas uh, buvo labai uh, platus ir su atitinkamais uh, mano rango pareigūnais iš visos Europos Sąjungos. Uh, Taip pat puikiai bendradarbiavome ir su šia institucija, su ponu e, Simpsonu ir galiu pasakyti, e, kad e, sekėsi siekti prioritetų numatytų pirmininkaujančių valstybių trijulės, darbus tęs pirmininkaujantį Belgiją ir Vengriją. Ir tikiuosi, kad visos trijulės darbo vainikos sėkmė. Gerbėmieji, darbo atvarkė buvo labai e, e, plati, nagrinėti klausimai, kurie turi ypatingos svarbos Europos transporto sistemai. Ir e, galėčiau pasakyti, kad per šį pusmetį pasiekti rezultatai yra didelis žingsnis siekiant tvaraus transporto visiems Europos piliečiams. Dėkui. Ačiū, ponė ministrė, už šias išvadas. Visą tai rodo, kad jūsų pirmininkavimas buvo tikrai labai turiningas. Dabar leisiu pasisakyti frakcijų koordinatoriams. Jie galbūt pateiks klausimus ir išsakys savo komentarus. Ponas Grandės Paskual, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau Jūs gerbiamas ministrė pasveikinti čia, šiame komitete. Lankotės pas mus jau trečią kartą. Ačiū už tai, kad tai pozityviai vertinate bendradarbiavimą su parlamentu. Gerbiamas ministrė, pristatinėdamas Ispanijos pirmininkavimo programą, jūs e, pademonstravote didelį entuzijazmą, kuris pasireiškė ir rungtynėse su Niderlandais. Ir iš tiesų visada lengva kalbėti, kai jau laimėjai, kai esi čempionas, bet bet kokiu atveju. Manau, kad jūsų atliktas darbas buvo labai veiksmingas. Na, o Ispanijos komanda, kalbant, apskritai buvo tikrai labai gerai žaidusi komanda. Jūsų pagalba mums ir jūsų darbas nusipelno pagirimo. E, tai atnešė daug e, rezultatų jūsų šaliai ir mūsų ES apskritai. Na, o kalbant apie vulkaną įsiveržusi per šį pusmetį, tai jis buvo tarsi tam tikra takoskira leidusi įvertinti susidariusią padėtį. Be abejo, e, šis gamtos reiškinys e, nuo mūsų nepriklausė, tačiau mūsų reakcija į jį e, buvo apspręsta mūsų galimybių. Uh, būtent šis reiškinys atskleidė ir mūsų trūkumus, ir dažn... sistemų neefektyvumą. Na, o Ispanijos ir visos ES reakcija gali būti įvertinta labai teigiamai. Krize leido pasimokyti, suvokiant, aišku, kad mūsų sistema yra uh, pažeidžiama ir nebetrūkumų. Tas paralyžius, kurį jautėme visą savaitę, buvo tikrai uh, labai uh, sukrėtęs mus visus uh, veiksnys. Supratome, kad būtent dabar reikia imti, imtis bendrų sprendimų, nes turint 27 atskirus atsako mechanizmus mes nesugebėtume nieko pasiekti. Būtent vulkano išsiveržimas įrodė, kad ES kol kas nėra pasiruošusi bendrai reaguoti į krizę, bet gerai, kad kad jūsų pirmininkavimo metu buvo imtasi koordinavimo veiklos. Be kita ko, tenka pasidžiaugti ir susitarimu dėl oro transporto. Jis pasirašytas jums pirmininkaujant ir būtent yra susitarimas su Junktinėmis Amerikos valstijomis. E, žymintis antrąjį ES JAV bendradarbiavimo e, oro erdvėje etapą. Tai yra labai svarbus pasiekimas. Ponas Kareha, turbūt visiems žinomas Ispanijos atstovas didžiaja dalimi uh, E, nusipelno pagirų už pasiekimus sudarančią susitarimą su JAV. Turbūt ES ponas Kareha yra žinomas netgi daugiau nei e, Ispanijoje. Kai dėl dėrybų dėl atviro dangaus, tai turėjau garbės tose dėrybose dalyvauti. Jos leido įvertinti mūsų pajėgumus ir silpnasias vietas. Ir dėrybose paaiškėjo, kad kartais mes tiesiog negalime priimti sprendimų. Uh, kai pristatėte Ispanijos pirmininkamo planus, aš maniau, kad nesugebėsime priimti reikiamų sprendimų, kadangi mums pritrūks laiko, tačiau manau, kad jūs sugebėjote užduoti tinkamą toną ir mes sugebėjome pasiruošti tiems sprendimams, nors ES ir neturi reikiamų išteklių. Žinome, kad infrastruktūros kūrimas yra labai daug pastangų reikalaujantis procesas ir kol kas išteklių toje infrastruktūros sistemoje nepakanka ji iš mūsų pareikalaus e, daug daugiau nei man, manėme iš pat pradžių. Pirminis finansavimas buvo numatytas ties 20 milijonų eurų riba, tačiau jo nepakanka. Taigi čia reikia įvertinti abi susitarimo dalis. Visų pirma, funkcinius ES gebėjimus ir lėšas ir antra, politinę valią. Siekiant įrengti naujus projektus, pavyzdžiui, Vidužėmio jūros transporto koridorius projektą. Reikia numatyti finansavimą ir e, taip pat e, e, sutelkti tam tikrą politinę valią, nes daug valstybių yra suinteresuotos tokių, kaip minėtojo koridoriaus projektų įgyvendinimu esu įsitikinęs, kad e, kolegos iš Ispanijos susilauks daug pagirų. Tačiau kalbant apie jūrų transportą, buvau šešėlinis pranešėjas rengiant atitinkamą pranešimą ir tikrai puiku, kad Ispanija sugebėjo e, baigti renkti dokumentą dėl laivų e, registravimo ir informacijos pateikimo formalumų. E, Manau, kad visos šios procedūros pagerins saugumą ir saugą jūrose. Taigi e, sukurta tam tikra simbiozė, pasistumėta į priekį, e, tokiu būdu integruojant jūrų ir kelių transportą. Na dabar pereindamas prie geležinkelių transporto pasakysiu, kad E, tikėjome jumis. Na, o birželio 24 dieną komisija e, nusprendė Ispaniją ir 13 kitų valstybių narių e, patraukti į teismą, iškėlė joms teisminę bylą, e, kadangi komisija mano, jog šios valstybės nepakankamai gerai įgyvendina bendrijos teisės aktus. Taigi čia mums reikia daugiau nei pasitikėjimo vieni kitais. Baigdamas pasakysiu, kad ne viena pirmininkaujančioji šalis negali pasiekti visko, ko e, būna užsibrėžusi, bet jūs pasiekėte labai daug. Ir tai yra gerai, ko nepasiekėte turės e, perimti dabar jau pirmininkaujančioji Belgija. Linkime jai sėkmės. E, dėkoju buvusiai pirmininkavusiai valstybei, kai ką vertinau kritiškai dėl savo politinių įsitikinimų, tačiau manau, kad įdėjote daug pastangų ir pasiekėte ne visus tie tikslus, bet tai buvo neįmanoma, padarėte tikrai labai daug. Ir bet kokiu atveju jūsų pirmininkavimas buvo įdomus ir vaisingas. O kai dėl jūrų transporto, tai turiu priminti tai, ką sakė Karlos Kortys. Pasiekta e, labai reikšmingų rezultatų. Būta įvairių aspektų, pavyzdžiui, dėl informacijos rinkimo ir informacijos pobūdžio. E, tikrai pasistumėjome į priekį. Už tai ačiū Jums, ministrė. Ačiū už nuveiktą darbą ir pasiekimus. Ačiū kolegai Grandis Paskal. Žodis kitam kolegai. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Aš taip pat savo ruoštų norėčiau labai šiltai Jums padėkoti už viską, ką nuveikėte Ispanijos pirmininkavimo laikotarpiu. Dėkoju už puikų bendradarbiavimą, kuris vyko viso jūsų pirmininkavimo metu, mes tuo džiaugiamės. Norėčiau atkreipti dėmesį į tą ypatingą kontekstą, kuriuo teko dirbti. Viena vertus ekonominė krizė, ir visos su tuo susijusios problemos. Transporto sektoriuje dėl krizės kilo daug problemų ir paskui vulkanų išsiveržimas kita vertus, kuris dar kartą leido įsitikinti, kad europinė transporto politika yra tas dalykas, kuris yra būtinas. Tad svarbu, kad integracijos šios rytie būtų daugiau ir kad išmoktume visi dirbti drauge. Vulkano išsiveržimas parodė daugelį dalykų, prie kurių reikės padirbėti artimiausiais mėnesiais ir metais. Jūs kalbėjote apie e, vieną Europos dangų, tai yra ta savoka, kuri minima jau daugybę metų ir man atrodo, nuostatų susijusių su tuo gyvendinimas labai paspartėjo po vulkanų įsiveržimo. Turime labai turtingą darbų kalendorių šiuo klausimu, reikės jam skirti didelį dėmesį. Jūs be kita ko atkreipėte dėmesį į keleivių teisės. Mums tai labai svarbus klausimas, nes egzistuojančiuose teisės aktuose lieka nemenkai spragų, kai dėl keleivių teisų apsaugos aviacijos rytie. Europos komisija teiks siūlymus, kad tos spragos būtų užpildytos. Tai dėl geležinkelio Geležinkelis toks, koks yra šiandien, dar negali būti laikomas alternatyva, kai tenka susidurti su tokia neįlinė situacija kaip ugnikalnių išsiveržimas. E, tad geležinkelių srityje dar labai daug ką reikės nuveikti, tiek dėl saveikumo, tiek dėl investicijų ir panašiai. Bendrai kalbant, peržvelgus jūsų darbų sąrašą, tenka konstatuoti, kad daug kas buvo padaryta, pirmininkaujant Ispanijai ir čia į detalės leistis nenorėčiau, tačiau norėčiau paminėti vieną kitą iš tų dalykų. Jūs atkreipėte dėmesį į technologijas, į DS, vadinamasias sumanesias transporto sistemas. E, daug kas buvo nuveikta, liko vienas kitas aspektas, kurį reikia sutvarkyti ir netrukus ši nauja technologija galės būti integruota globaliu mastu. Tuo būdu bus galima labai daug nuveikti. Priimti sprendimai šiuo klausimu yra esminiai. Jie yra labai svarbus mūsų įmonėms, mūsų pramonės įmonėms, e, kurios galės šią sistemą naudotis. Tai dėl saugumo užtikrinimo. Turime reglamentą dėl aviacijos srityje vykstančių incidentų. čia iniciatyva buvo tikrai labai svarbi ir svarbu turėti bendras taisyklės, kad galima būtų tinkamai reaguoti e, avarijų atveju. Reikia taip pat pamastyti apie tai, kaip turėtų sklančiau veikti vidaus rinka. Buvo parengtas Terkso pranešimas dėl formalumų, kuriuos reikėtų supaprastinti, palengvinti, kad mūsų laivų savininkams palengvėtų padėtis kai dėl geležinkelio transporto, dėl krovinių transporto jūra e, buvo numatyta įrengti taip vadinamai vieną langelį, pritaikyti vieno langelio principą, kuris leistų dirbti žymiai optimaliau. Tai yra būtinas dalykas, jeigu norime, kad geležinkelis būtų konkurencingas kitų transportų atžvilgių. Kai dėl keliaivių teisių dar kartą, aš kalbėjau apie oro transportą pirmą. Tačiau yra dirbama ir prie kitų dviejų dalykų. Pirmiausia, vienas iš mano kolegų rengia pranešimą, kurio tikslas yra e, apginti keliaivių teisės ar numatyti, pavyzdžiui, jiems tam tikras teisės, kai kalbam apie jūrų ir upių transportą. Vėlgi tenka džiugiai konstatuoti, kad sprendimų šiais klausimais buvo rasta. Šiek tiek mažiau pozityviai vertiname tai, kad jūs nepasiekėte reikiamos pažangos kitų klausimų, o būtent dėl keleivių teisių keliaujančių autobusais. Kai kas buvo nuveikta, bet tai dar reikės prie tų dalykų dirbti artimiausiais mėnesiais ir čia irgi reikėtų rasti sprendimą kartu su taryba. Tikimės, kad taip ir bus. Galiausiai norėčiau paminėti dar vieną svarbų dalyką - diskusijas dėl transeuropinių tinklų. E, kaip žinia, daug diskusijų, kalbant apie šį klausimą, sukosi apie investicijas. Norėčiau prisidėti prie to, ką sakė kolega Paskual. E, vyko posėdis Saragosoje, jis buvo puikiai surinktas. Šio posėdžio rezultatai visoms pusėms leidžia tikėtis, e, kad rezultatų bus pasiekta labai reikšmingų komisija, taryba ir pats, paties sektoriaus atstovai turėjo progą čia pasikeisti nuomonėmis. Europos parlamentas ir taryba siekia kitokių tikslų, kai dėl transeuropinių tinklų plėtojimų kad jie būtų plėtojami kuo greičiau, kuo efektyviau. Manau, kad reikės dar sulaukti išvadų, kurios bus padarytos šiemet šiek tiek vėliau, bet aišku yra viena, mes sutarėme visi, kad reikės kūrybiškiau elgtis, kad galėtume rasti reikiamų lėšų tų projektų gyvendinimui, nes lėšos yra ribotos, kaip žinia. Tad reikės pamastyti apie tai, kaip tų pinigų vis tik rasti, kad galėtume atlikti tas būtinas investicijas, kad uh, E, veiktų tikrai integruoti europiniai transporto tinklai. Ir dar žodelis. Rengiau pranešimą kalbėdamas apie pirmąją fazę. Taigi parlamentas e, rengia sustarimą su jungtimis valstijomis, norėtų, kad toks įvyktų, tačiau dar nėra atlikta viskas, kas reikia ir dar tebėra nemažai pusiausvyros trūkumo oro linijos e, Junktinių valstijų ir mūsų oro linijos Junktinėse valstijose dėja ne, vienodai, e, ne vienodas teisės turi, čia tebelieka problemų. O reikėtų, kad situacija, e, kad pozicijos artėtų ir kad visi turėtume panašias teisės. Tiesa yra ta, kad buvo išvystytos struktūros, kurios leidžia mums susitikti su jungtinėmis valstijomis prie bendro diskusijų stalo ir kad galėtume diskutuoti ne tik dėl e, prieigos prie rinkos, bet kalbame taip pat apie socialinius aspektus, dėl prieigos prie rinkos, dėl visos eilės kitų dalykų. Visą tai leidžia iškoti bendrų sąlyčio taškų ir artėti mums prie integruotos taip pat ir Atlanto rinkos. Visą tai yra tikrai pozityvu. Tuo ir baigiu savo pastabas. Dar kartą šiltai dėkoju už puikų bendradarbiavimą. Jūs jau girdėjote, kad buvo nuveikta tikrai labai reikšmingų dalykų, pirmininkaujant Ispanijai ir, ir sėkmė dažniausiai lydėjo jūsų darbus. Ne viskas buvo padaryta darbo, tebe lieka daug tiems, kurie perėmė pirmininkavimą, bet tai yra normalu, nes per keletą mėnesių juk neįmanoma yra tobulai įgyvendinti, e, pavyzdžiui, visų puikių sprendimų transporto srityje. Pone Ilbau, prašau. Muchas gracias, presidente. Labai ačiū, pirmininkė. Ačiū Jums, ministrė, už visą atliktą darbą per šį pusmetį. Taip pat <clears throat> norėčiau padėkoti visiems, kurie atvyko į šį komitetą. Kartais mūsų pozicija būdavo labai griežta, Ne visada būdavo lengva išspręsti klausimus, tačiau bendrai vertinant sugebėjome išanalizuoti didžiąją dalį sudėtingų klausimų, kurie teko jums pirmininkaujant. Ne tik dėl to, kad jums teko spręsti ekonominės krizės problemas ir išsaugoti Europos E, ir Ispanijos įvaizdį. E, taip pat jums teko spręsti problemas susijusias su išsivežusiu ugnikalniu. Tai mums e, atvėrė ir tam tikrų galimybių, suteikė progų ir čia daugelis kolegų yra visiškai teisūs dėl jūsų pasiekimų. Na, o mano klausimai būtų tokie. Dėl e, vulkano išsiveržimo ir dėl e, vieno Europos dangaus. Kai kas dėl krizės daug ką prarado. Ir čia aš galėčiau pritarti jūsų bendriesiams išsakytiems principams. Tačiau noriu paklausti, Ar žinote, e, ar buvo kažkaip atlyginta tiems tūkstančiams keleivių, kurie nukentėjo nuo uh, uh, ugnikalnio krizės, ar kažkaip tai e, buvo laikomasi įsipareigojimų jų atžvilgių, ar valstybės narės suteikė kažkokios tai pagalbos, ar atitinkamai kompensavo nuostolius tiems keleiviams? Ar valstybės narės įpareigojo oro bendrovės atlyginti tiems nukentėjusiems keleiviams? Ar buvo valstybės pagalba išmokėta nukentėjusioms oro bendrovėms? Štai tokie klausimai mane domina. Taip pat noriu paklausti, ar turite bendros informacijos apie bendrasias sumas, kurios buvo išmokėtos keleiviams. Kai dėl e, Saragosos susitikimo ir geležinkelių koridorių, tai aš manau, kad įgautas reikiamas pagreitis. Gaila, kad aš negalėjau dalyvauti tame posėdėje, tačiau džiugu, kad e, ši konferencija leido užbaigti e, daug projektų. Pavyzdžiui, trečioje prioritetinėje srityje sudarytas susitarimas, kurio tikslas įgyvendinti projektus dėl e, geležinkelio koridoriaus. Taigi mane konkrečiai domina Saragosos susitarimo rezultatai. Ar mano minėtasis uh, E, susitarimas ir toliau bus įgyvendinamas. Juk dažnai valstybės narės skundžiasi dėl biudžeto mažinimo ir mane domina, ar išliks tie patys projektai, ar jie taip pat bus kažkaip apkarpomi. Saragoso susitikimo metu buvo išsakyti įvairūs principai ir man įdomu e, žinoti, ar tie principai bus įgyvendinami, netgi tuo atveju, jei biudžetas bus mažinamas. O kai dėl jūrų transporto, tai manau, kad Europos institucijose kol kas trūksta aiškių europinių principų deklaravimo ir apibrieščių. Štai žvelgiant į ankstesnės kadencijos darbą, stebina tai, kad ne visi vadovavosi tomis pačiomis idėjomis, ne vienodai vertino Europinės dimensijos projektus. Pavyzdžiui, žvelgiant į Marineskų pranešimą, aiškiai matyti, jog pasireiškia europinė krizė, nes komisija, taryba ir parlamentas nepakankamai aiškiai suvokia, kas yra tie įveiksmai Europos lygmenių. Štai pažiūrėkime į ugnikalnio e, krizę ir e, Europos atsakomosius veiksmus. Pamatysime, kad kol kas to europinio koordinavimo trūksta. Štai e, aš esu iš Baskų regiono, bet remiu visus Ispanijos prioritetus, aišku, šešių mėnesių yra per mažai, kad pasiektume apčiopiamų rezultatų mūsų ministras pirmininkas yra kalbėjęs apie labiau apjungiančią veiklą ir netgi galimybę atsisakyti rotavimo principų, e, keičiamo pirmininkavimo. Manau, kad reikia daugiau aiškumo, daugiau europinio mąstymo. Galbūt ir keista, kad Europos E, veikimo sutartyje nėra aiškios vizijos rotuojančių pirmininkaujančių valstybių atžvilgių. Mums reikia europinių projektų, reikia suvokti, ką jie reiškia. O jūsų pasirašytos deklaracijos gali būti vertinamos e, kaip savalaikės ir reikalingos, tačiau vis dėlto pasigėdome ryštingo atsako į kilusią krizę, nes Europai prireikė penkių dienų, kad čia apsispręstų, ką e, veikti šiuo atveju. Na, o ministrų tarybos išvados yra tikrai tinkamos. Gerai, kad ir toliau bandoma e, reglamentuoti ir ginti keleivių teisės apskritai. Nors atskira tema šiuo atveju būtų uh, autobusais ir ypač nuotoliniais reisais keliaujančių keleivių teisų apsauga. Kitas klausimas yra patikrinimai ir kūno skaitytuvai. Aš pasisakau už tokią galimybę Man labai nepatinka dabar vykdoma e, patikra oro uostuose. Kartais saugos darbuotojai nesilaiko jokių apribojimų ir viršyje savo įgaliojimus. Taigi aš pasisakau už kūnų, kūno skaitytuvų galimybę. Na, o apibendrindama noriu padėkoti Jums už darbą ir tikiuosi, kad ateityje e, mes orientuosimės į mūsų dėmesio reikalaujančias rytis ir pasieksime daugiau europinio koordinavimo. Ačiū kolegė Vilbao, pasisakys kolega Kramer. Primenu, kad turime laikytis pasisakymo laiko, nes paskui transporto. Ministras gali likti be transporto. Norėčiau pasakyti, kad turime dar nemažai kalbėtojų Ir jeigu e, dar turėtume palikti laiko ministrui pasisakyti, tai turime tikrai kalbėti trumpiau. Dėkoju. Manau, kad visi turi turėti tas pačias teisės. Kolegos kalbėjo ilgai, o mūsų prašoma kalbėti trumpai. Neteisinga. E, Dėkui ministrui už bendradarbiavimą, mes tikrai matėmės pakankamai dažnai. Pabandysiu trumpai kalbėti apie kai kurios dalykus, tačiau apie kitus kalbėsiu šiek tiek ilgiau. Kai dėl ugnikalnio, manau, kad absoliutus keliaivių saugumas turėjo būti prioritetas. Tai jūs čia visiškai teisus esate tai sakydamas. Įsivaizduokite, jeigu būtų vykusi lėktuvo avarija dėl uh, ugnikalnio Tikslas buvo išvengti aukų, išvengti avarijų ir aš manau, kad ta pozicija, kuri buvo priimta, buvo teisinga. Keleivių teisės e, keliaujantiems laivais. Kalbėjome apie neįgalių asmenų teisės, kai dėl autobusų teisės neužtikrinamos visai. E, Junktinės Amerikos valstijose e, po Vietnamo karo buvo nuspręsta, kad kiekviename autobuse turi būti reikiama įranga, kad galėtų įlipti žmonės E, sėdintis neįgaliųjų kėdėje reikėtų tą patį padaryti ES. Kol kas taip nėra. Turime pasiekti, kad šita priemonė būtų įdėkta. Mes nekalbam apie smulkės įmonės. Mes, kalb, mes turime reikalą su dideliomis įmonėmis, kurios nusprendė sutaupyti neįgalių sąskaitę. Tai yra neįmanoma. 30 procentų viešojo transporto keleivių e, yra ribu, ribota prieiga turi prie transporto. Ne tik neįgalus, o kaip vaikai, o kaip senyvo amžiaus žmonės. Tai yra tie žmonės, kurie kenčia. Taigi jų judumas yra ribojamas ir tų asmenų nevalia palikti likimo valiai. Madrido deklaracija ir oro erdvė. Jūs sakėte, kad svarbu kovoti už ekologiją ir už keliaivių teisės, tačiau jūs mums pasakėte, šimtas milijardų eurų buvo sutaupyta dėl to, kad buvo gyvendinamos vieno Europos dangaus e, nuostatos. Tačiau kiek galima mažinti. Pavyzdžiui, aplinkos apsaugos e, agentūra suskaičiavo, kad dėl PVM sumažinimo viešajam transportui gavo 30 milijonų eurų iš mokesčių mokėtojų kišenės. Gausite 35 milijardus dabar. E, kitaip tariant, tai kenkia aplinkosaugai, išmetalai yra dvigubai pavojingesni, mm, finansinė padėtis yra sunki, tačiau 30 milijardų, todėl 30 milijardų mokėti oro transportui kasmet yra neįmanomas dalykas. Saragoso iškelti tikslai buvo iš tiesų didus. Mes remiame tos svarbiausias tikslus. Reikia susitelkti prie e, tarptautinio transporto reikalų, pasienio transporto reikalų, kad Europa galėtų kartu vystyti šias sistemas. Tačiau kokios to pasiekmes buvo 30 europinių projektų, buvo išsirinkti prioritetai iš prioritetų, Europos komisija norėjo 20 milijardų taryba sumažino iki 8 milijardų finansavimą. Nebuvo panaikintas joks projektas, buvo numatyti 9 e, e, prekių pervežimo koridoriai, 6 dar nėra baigta renkti. Tad sąrašai tęsiami kasdien tų projektų. Tačiau laikas pažvelgti į tai, kad pinigų tai nėra ir prašyti kasdien vis daugiau pinigų nėra teisinga politika. Reikia vykdyti kitokią judumo politiką ir paskui pamatysime, kiek pinigų reikia ją įgyveninti. Saragosijoje jūs sakėte ir čia pakartojate štai ką. Nežinau, ar taryba tiesą sakant pritarė tam. Jūs sakėte, kad infrastruktūros plėtojimas ir to plėtojimo kaštai neturėtų būti laikomi deficitu bet toks požiūris yra absurdiškas, jis yra fatališkas, jeigu taip galima sakyti. Mes matome, kad kiekvienas finansų ministras tenksi žongliruoti taip, kaip gali. Jeigu turiu šiek tiek pinigų, įdėsiu tuos pinigus į infrastruktūrą. Taip skolos tik auks, mes negalime savo to leisti. Kad dėl transeuropinių tinklų buvo numatyti keturi projektai - Brėmelis, Lionas Turinas, tiltas virš Mesino sąsiaurio ir dar vienas tiltas. Ar per artimiausius 20 metų tie projektai bus įgyveninti 30 ar 40 procentų transporto politikos požiūrių. Tai nėra svarbu žingsniai. Aš manyčiau, kad jeigu įgyvendintume vieną tą projektą, net kažkiek ilgai, kad jeigu gyventume, tai būtų visai neblogas dalykas. Svarbiausia yra siekti efektyvumo ir reikia dirbti greitai. Toks turėtų būti tikslas ir reikėtų, kad Saragosos sprendimai atsispindėtų konkrečiuose projektus, tačiau gana žongliruoti finansiniais sandoriais ir skaičiais. Kai dėl judumo mieste, jūs apie tai kalbėjote, vėlgi finansai čia vaidina reikšmingą vaidmenį, jūs žinote, kad 70 procentų e, iš metalų yra susijęs su transportu, transportas išmeta tas medžiagas. 90 procentų visų e, maršrutų E, automobiliu yra trumpesni negu 6 km. Aišku, didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas viešajam transportui. Ir svarbu būtų pagalvoti apie plėtojimą trans, be motorio transporto tinklų plėtojimą. Dviratis, pavyzdžiui, ir, ir, ir panašus dalykai turėtų būti skatinami. 20 procentų, kalbam apie finansavimo padidinimą geležinkeliui, nedaug kelių transportui, 0,9 procentai yra skiriama plėtoti, pavyzdžiui, dviračių infrastruktūrai. Daugiausia lėšų yra skiriama keliams plėtoti, o mes sakėme, kad 40 procentų tų lėšų turėtų būti skiriama geležinkeliui. Na, suprantama, E, keliai taip pat yra svarbus, tačiau dėl, bet finansai yra riboti, mes galime priimti sprendimus, o taryba tos sprendimus blokuoja. Tad aš norėčiau paklausti, ką darė Ispanija, kad būtų galima e, padaryti ir kas, kas įvyko, kad tiek padidėjo marža kelių transportų ir sumažėjo geležinkeliams, pavyzdžiui. Nes čia Ispanija galėjo šį veitą nuveikti, pirmininkaudama ES. Taryboje, aišku, pravartu būtų sulaukti paramos, Tačiau, kai teisme buvo paminėtos kai kurios šalis, tai sakyčiau, žingsnis yra teisingas. Norėčiau paklausti, ką daryti, kai, kai taryba blokuoja viską. 2003 metais šis reglamentas turėtų būti perkeltas, tačiau tik 2008 komisija nusprendė imtis veiksmų prieš valstybės, kurios pažeidžia sutartis. Ir dabar vėl viskas atidėliojama. Tai ar Aš manyčiau, kad reikėtų apsispręsti, ar ES yra teisinė erdvė, ar ne. Mums reikėtų atsakymų būtent į šį klausimą. Visos frakcijos parlamente negali suprasti, kodėl yra šitiek vėluojama. Mes norime, kad ES teisės aktai būtų įgyvendinti, nes mes suprantama, laukiame, kad būtų geresnė, užtikrinta geresnė klimato apsauga ir judumo nuostatus. Ačiū. Dėkuoju, žodis kolegiai Foster. Uh, you, like... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Ispaniją su to, ką pasiekė, nes pati esu Anglijos komandos didelė fane. Tai tikrai sekmadienio. Um, rungtynės buvo nuostabios, tik turbūt teisėjas ne, negalės į Olandiją atostogauti uh, vykti. Ir aišku, labai gaila, kad Olandai pralaimėjo, nes vienas iš mano senų draugų yra uh, Olandas. Bet uh, jeigu rimtai, tai ačiū uh, ministrui už tai, ką pasakė, ačiū už komentarus kolegai iš APP, mal, malonu. Uh, matyti ministrą transporto komitete. Jis čia kelias kartus jau lankėsi, pirmininkavusi Ispanija dirbo labai intensyviai, kad būtų daroma pažanga įvairiais klausimais, kurie, kuriuos bandoma spręsti jau labai daug metų. Norėčiau paliesti porą klausimų. Aviacijos sektorius na, turbūt daugumos nenustebinsiu, bet pirmiausia, norėčiau pasakyti, uh, Dėl nelmingo atsitikimo tyrimo e, dosie e, jis labai jautrus ir turbūt Ispanija, pirmininkaudama tarybai, suvaidino lemiamą e, vaidmenį. Kaip, kaip žinote, rugsėj, per rugsėjo antrą sesiją Europos parlamente bus dėl to balsuojama. Susitartant to svarstymo metu taryba tikrai neblogai padirbėjo, kad būtų pasiektas protingas kompromisas tokioje jautrioje srityje. Na, ir, E, kalbant apie nelaimingų atsitikimų e, tyrimą e, valstybėse narėse turbūt irgi bus na, patenkint, valstybės narės bus patenkintos tuo. Toliau asmeniniu požiūriu skirtingai nuo kolegos iš Ispanijos išaldės. Iš galėčiau pasakyti, nors esu dirbus aviacijos e, sektorėje, aš nelabai e, palankiai vertinčiau kūno skaitytuvų naudojimą, tai gera priemonė, tačiau vis dėlto norėčiau, kad valstybėm narėm būtų daromas spaudimas kad e, būtų naudojamos technologijos, e, kurios nesklystų spinduliuotės, e, kad nebūtų radiacijos ir kad nebūtų mano, matomi žmogaus kontorai ekrane. Tai iš tiesų labai daug prieštarų. Junktinėje karalystėje galvojama privaloma naudoma ir galbūt čia tos prieštaros būtų panaikintos. Ispanijos pirmininkaujantį valstybę kalbėjo apie tarpvalstybinį informavimą, apie kontražvalgybą kad būtų galima kovoti su šia rykšte. Jo bendradarbiavimo su JAV Daniel Kalėta turbūt yra geriau informuotas, e, nes gyvenu Ispanijoje, bet aš nesu informuota, nes gyvenu Junktinėje karalystėje, turbūt dėrybos e, patikė daug iššūkių, jau, e, jau tai pradėta yra senai, aš prieš 8-9 metus, sveikinam padarytus žingsnius, tačiau norėčiau um, įspėti. Um, Fly America ir užsienio nusavybė, dėl to reiktų atsargiai viską vertinti ir e, nereikėtų, kad ES kapituliuotų. Uh, Ir turbūt mūsų draugai amerikiečiai taip pat e, turėtų suprasti, kad kalba eina apie kvit prokvo. Ir paskutinis komentaras dėl sesar. E, iš tiesų e, labai gaila, kad prireikė pasinaudoti ugnikalnio argumentu, kad būtų galima propaguoti e, CSR. E, aišku, vienas Europos e, dangus sudėtingas klausimas, jam prireikė daug metų. Aišku, sveikina tai, kad pirmininkavusi Ispanija darė spaudimą, kad būtų judama į priekį oro erdvės sektorius. Aišku, daro daugą e, šiuo klausimu, daug kas daroma ir už parlamento ribų, ir parlamente. Dėl ugnikalnio e, e, pelenų sudėtinga situacija, kolegos kėlė klausimus, su kai kuriais keliaiviais buvo gerai elgiamasi, su kuriais tikrai negerai. Vis, vis dėlto vien mintis, kad bus uždaryta oro erdvė šiem dienom, šešiom dienom po rugsėjo 19 galbūt e, Junktinė karalystė jav galėjo apie tai pagalvoti, vis dėlto tai buvo raginimas atsibusti, nes akivaizdu, kad oro bendrovėms, oro uostams tai kainavo labai daug, apie 2 milijardus eurų ir kaip sakiau, komisija pateikė labai gerą dokumentą, labai gerą ataskaitą šio klausimu ir Nekyla klausimo dėl to, kad valstybės narės galėtų teikti finansinę e, pagalbą, bet akivaizdu, kad valstybės narės e, turi problemų su savo biudžetais ir turbūt Ispanijos vyriausybė nelabai turi daug e, laisvų lėšų ir su sunkumai susidūrė ir keleiviai, norėdami gauti kompensacijas ir mūsų bendrovės, smulkios įmonės labai nukentėjo. Taigi, apibendrinant, būtų galima pasakyti, kad pirmininkavusios Ispanijos komanda buvo labai gera. Mes tikrai sveikinom visą e, atvirumą, džiaugiamės diskusijom su jumis ir norėčiau tik tai palinkėti jums sėkmės ateityje. Dėkui. Ačiū kolegiai Foster. Turime dar penkis kolegas norinčius kalbėti. Na ir dar, kaip sakiau, reikia palikti laiko ponui ministrui atsakyti ir kad galėtų sėkmingai grįžti namo. Tad labai prašau, dvi minutės, neviršykit šio laiko. Manau, kad frakcijų atstovai pasisakė visų. Net jeigu kalbėtų ir nori daug ką pasakyti, reikėtų kalbėti trumpiau. Kolega Groš, prašau. Ja, danke, um... Dėkoju, pirmininkė. Noriu padėkoti už atliktą darbą ir manau, kad galime teigiamai įvertinti Europą ir piliečiams jūsų pirmininkavimą. Nekartosiu, ką sakė mano kolegos iš EPP frakcijos. Jūrų srityje, oro transporto srityje priimti sprendimai buvo geri. E, kai išsivežiau gnykalnis, jūs teisingai elgėtės saugumą iškeldami į pirmą vietą. Ne viskas buvo sėkminga, daugelis futbolo komandų tai žino, na jūs gal nežinot, bet daugelis komandų tai žino. Manau, kad kai kuriuose srityse į reikalų žvelgėte pernelyg optimistiškai, pažiūrėjau, kad dėl keliaivių teisų nedaug kas buvo nuveikta. Ir čia kalbu ne tik apie jūs, bet ir apie kitų valstybių narių poziciją, pažiūrėjau, kad dėl autobusų transporto. Tai yra tie sprendimai, kurie paliestų keliaivius tiesiogiai, jie norėtų, kad čia Europos būtų daugiau kai dėl susitarimo su jungtinėmis valstybėmis aš nesu toks optimistas kaip jūs. Pavyzdžiui, Svifto klausimas labai aiškiai parodė, kad kai mes pabandom parodyti raumenys Europai, tai amerikiečiai supranta, kad mes kalbame apie abipusį susitarimą, dviejų susitarimą, o ne apie vieno primestas nuostatas. Kai kuriuose srityse buvo parodyta, srityje, buvo parodyta valio žengti pirmin, tačiau žinome, kad Amerikos pusė nepasiūlė nieko konkretaus. Jums pavyko finansų srityje perduoti e, savo mintis, buvo sutarta dėl kai kurių finansinių investicijų, kurie galbūt yra neutral, tos investicijos yra neutralios saugumos rytie, tačiau atneša kitų rezultatų. Žinote, kad kai kuriuose valstybėse, tiksliau daugelį valstybių žmonės supranta, kad išleisti reikia daugiau vienur ar kitur, tačiau niekas neturi pinigų. Ispanija e, pabrėžia, kad finansavimas turi būti kokybiškas ir tai yra pozityvus dalykas. Mes norime nustatyti tokį tiesioginį ryšį, e, susėdami savo e, poreikius su regioninėmis lėšomis. Mes nenorime mažinti sanglaudos lėšų, bet norime geriau panaudoti esamas lėšas. Jūs galėtumėte mums padėti e, gyvendinti tai, dėl ko buvo susidarta Saragosoje. Linkiu jums ir tarybai E, patirti dar keletą ugnikalnių išsiveržimo. Pavyzdžiui, kokio nors ugnikalnių Europoje išsiveržimas būtų geras dalykas, nes tuomet susitarėma labai greitai dėl teisės aktų perkelimo į nacionalinę teisę. To trūksta ES. Tas galbūt padėtų išspręsti eurovinietės klausimus ir susitarti dėl finansavimo, nes per nelik daug šalių dar pasisako už nacionalinės nuostatas. Na, ugnikalnių išsiveržimas ne visiems buvo geras dalykas, bet mums tai padėjo. Tenka konstatuoti. Dėkoju. Pirmininkas, dėkoju. Dabar žodis poniai Alvarės, prašau. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas ministrė, pirmiausia, noriu padėkoti Jums už e, situacijos apžvalgą, už visą Jūsų ministerijos atliktą darbą per visą pusmetį. Taip pat norėčiau padėkoti už pastangas e, siekiant mus nuolatos informuoti, už jūsų dalyvavimą mūsų posėdžiuose, už informacijos mainus. Ponas Kramer ir ponas Grošiau kalbėjo apie finansavimo būtinumą. Aš taip pat norėčiau apie tai pakalbėti. Labai svarbu užtikrinti reikiamą finansavimą kūrybiškumui skatinti. Prisimindami jūsų pateiktą apžvalgą, e, galėtume prisiminti ir pono Sapatero kvietimą e, skatinti verslumą, kūrybingumą. Kažkas iš Ispanijos komandos sako, kad, sakė, kad dabar teikiamas finansavimas tai yra blefas, kad biudžetas nuolatos mažinamas. Štai uh, tas teisėjo buvimas, kaip ir pasaulio čempionate, kuomet paskutinėse rungtynėse teisėjavo Junktinės karalystės atstovas, yra geras ženklas. Ir politikoje mes turime turėti tokių teisėjų. Aš norėčiau padėkoti Ispanijai už pasiekimus. Aišku, pasaulio čempionatas buvo geras ženklas ir pavyzdys to, kiek daug galime pasiekti žaisdami, dirbdami kartu. Kartais tenka nugalėti kliūtis, tačiau ilgainiui tai mus atveda prie pergalės. Pirmininkavusi Ispanija yra geras pavyzdys, rodantis, kad galima vis dėlto e, finansavimą nukreipti konkretiems rezultatams, pavyzdžiui, infrastruktūros rytyje pasiekti. Ponas Groš kalbėjo apie kitus jūsų pasiekimus. Aš manau, kad e, būtent tai įrodo, kad reikia skatinti kūrybingumą Europos lygmenių ir tokiu būdu reaguoti į kylančius iššūkius. Aš aišku norėčiau pakalbėti šiek tiek ilgiau, kadangi parlamente kalbu paskutinį kartą. Aš norėčiau akcentuoti investicijų poreikį. Noriu pasidžiaugti tuo, ko sugebėjome pasiekti kartu. Ačiū už bendradarbiavimą per pastarąjį pusmetį. Ačiū toliau, ponė Meisner. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai, tiesiog noriu priminti keletą aspektų. Visų pirma, autobusų ir tolimųjų autobusų keleivių teisės. Dalyvavau trialogo posėdžiuose ir labai gaila, kad apčiopiamų rezultatų nepasiekta. Ne Ispanija mums tas kliūtis sukūrė, e, jos atsirado dėl kitų E, veikėjų, bet dabar e, mūsų laukia sutaikinimo e, posėdis ir aš manau, kad diskusijos bus nemažiau aktyvios. Na, ponas Groš palinkėjo mums daugiau ugnikalnių išsiveržimų, bet aš manau, kad ši ugnikalnio pelenų krizė įrodė, kokie pažeidžiami esame. Manau, kad net Tokių iššūkių mums reikia. Reikia suvokimo, kad turime turėti geresnę reagavimo ir krizių likvidavimo sistemą. Ispanijoje įvyko e, toleregiškas posėdis skirtas stiprinti vieno dangaus iniciatyvą. Manau, kad e, reikia eiti šiame posėdėje pasiūlytų e, krypčių link. Aišku, už ugnikalnį Ispanija nebuvo atsakinga, tačiau ji buvo atsakinga už kai kuriuos primtus sprendimus ir veiksmus. Saragosoje buvo kalbėta apie tarp valstybinių projektų koordinavimą. Mums reikia daugiau lėšų, kad galėtume įgyvendinti naujus sprendimus. Beje, buvo pabandyta tam tikrus tikslus atitinkamai grupuoti, kas yra gerai. Oro keleivių saugumas. Manau, kad tai turėtų būti mūsų bendras tikslas. Na, o procedūrų uh, veiksmingumo užtikrinimas yra tikrai labai sveikintinas tikslas. Gaila, kad negalime susitarti kol kas dėl tam tikrų apibrėžčių ir elementų, tačiau einama tinkamu keliu. Be kita ko, aš dalyvavau rengiant integruotąją jūrų politiką. E, posėdis buvo tikrai labai veiksmingas, pasiekta pažangos, taigi ačiū už visus jūsų darbus. Ačiū, kolegė Lichtenberger. Ne? Dėkui jai. Kolegė Ajala Sender, prašau. Sí, gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums, ponė ministrė, už tai, kad visuomet sutikdavote su mumis pasikalbėti. Turbūt buvote pas, pats dėmesingiausias ministras ir dažniausiai lankėtės mūsų posėdžiuose. Tai lėmė sėkmę, tai lėmė galimybę dirbti kartu pirmininkaujančioji šalis, jūsų ministerija, e, valstybės narės, Europos institucijos įrodė, kad gali dirbti kartu e, labai gerai veikiančioje komandoje. Jūs, kaip pirmininkaujančioji šalis, ne tik tai atliepėte šio parlamento lūkesčius, bet ir juos viršijote įrodėte, kad esate labai profesionalus ir gerai pasirengę darbui. E, šis komitetas jau yra sakęs, kad daugelį metų mums trūko e, gero lyderio, vado, dabar jūs tokiu tapote. Štai pavyzdžiui, susitarimas su Junktinėmis Amerikos valstijomis įrodo, kad ilgą laiką trukęs procesas e, dabar e, buvo vainikuotas sėkmės. Jūs sugebėjote baigti dėrybas dėl šio susitarimo ir jį pasirašyti. Tai yra puikus pasiekimas, vienas iš žingsnių, e, kuriuo remiantis dabar reikia eiti toliau. Reikia atkurti tą pagreitį, kuris anksčiau buvo įgyvendinant vieno Europos dangaus iniciatyvą. O kai dėl Saragosos posėdžio ir jame nagrinėtų temų, tai pasakysiu, kad Saragosos posėdžio pasiekimai yra tikrai labai įkvepiantis. Didelė Europos parlamento delegacija vyko į Saragosą Tai įrodo didelį parlamento susidomėjimą, e, kuriant transporto infrastruktūrą ir e, siekiant pažangos šioje srityje. Mano kolegos ir aš asmeniškai esame įsipareigoję naikinti susidariusias kliūtis Ugnikalnio išsiveržimas įrodė, kad Europai reikia šiek tiek daugiau. Reikia stiprios infrastruktūros, reikia patikimų alternatyvų. Na, o Madrido deklaracija ir e, funkciniai oro erdvės blokai tai yra elementai įrodantis, kad kartais, nors ir pasiekėme e, kažko teoriškai praktikoje e, e, sunku tais rezultatais pasinaudoti. Madrido deklaracija e, mini kilnius tikslus, pavyzdžiui, transporto koridorių elementą. Aš tikiuosi, kad ir ateityje Ispanija dirbs šioje srityje, nes įvairios valstybės narės, jų transporto ministerijos yra suinteresuotos šiais projektais ir aš manau, kad pirmininkavusi Ispanija mus įkvėpė ir procesui suteikė tam tikrą pagreitį. Manau, kad tai yra gyvybiškai svarbu, tačiau nemažiau svarbus ir valstybių narių indėlis, kad būtent jos suteiktų procesui tam tikrus kontūrus. Taigi, valstybės narės turi būti atitinkamai įsipareigojusios įgyvendinti šiuos ambicingus tikslus, kuriant transporto infrastruktūrą. Neseniai vykusi transporto ministrų taryba akcentavo esmingiausius e, transporto elementus atspindėtus ir Europa 2020 strategijoje. Man atrodo, kad pirmininkavusi Ispanija labai gerai įsilėjo į tas diskusijas. Ji um, pasveikino Europą 2020 iniciatyvą, suteikė jai uh, reikiamą įvaizdį, taigi aš norėčiau padėkoti pirmininkavusiai valstybei. Norėčiau padėkoti už tai, kad toliau sprendėte klausimus dėl keleivių teisų, dėl jūrų transporto. Taigi ačiū už visus pasiekimus, už pasiekimus ginant judumo negalę turinčių asmenų teisės. Tikiu, kad ir toliau eisime tuo pačiu keliu, o jūs kaip ministras padėsite būsimoms pirmininkausiančioms valstybėms šiame darbe. Ačiū. Dėkoju. Suteiksiu žodį ponui ministrui. Noriu padėkoti visų jūsų vardu už tai, kad jis nuolatos palaikė glaudžius kontaktus su mūsų komitetu, kolegė Ajela Sender. E, paminėjau, kad jis buvo vienas iš tų ministrų, kurie noriausiai atvykdavo į parlamentą. Na, o grįžtant prie e, ugnikalnio sukeltų problemų iš tiesų pamatėme, kad teko atidėti nacionalinius prioritetus ir susitelkti prie bendrų europinių dėl to vulkanų. Tai parodė, kiek svarbu yra dirbti kartu. Ne viską pavyko padaryti, kadangi neužteko laiko, kadangi kai kada kolegos neleido to padaryti, ką padarysi. Tačiau šiaip ar taip, ponė ministrė, manau, kad pirmininkavimas buvo puikus Mes suteiksime žodį Jums atsakyti užduotus klausimus ir pamastymus. Dėkuoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau, ponios ir ponai, padėkoti Jums visiems. Padėkoti už tai, kad teigiamai, taip teigiamai vertinote per šiuos šešis mėnesius Ispanijos atliktą darbą transporto srityje. Norėčiau padėkoti poniai Bilbao ir Grandes Pesqual ponui, už jų pasisakymus. Jie žino, už ką aš jiems dėkoju. Džiaugiuosi jų išsakytais žodžiais, kuriuo esmė yra pripažinimas to, ką mes nuveikėme, tačiau akcentas tebe lieka būsimi iššūkiai. Yra šį, yra e, šiokių tokių klausimų, kaip mes ir minėjome, kurie dar nėra išspręsti. Aš jaučiau visą laiką pirmininkavimo laikų parlamento paramą. Ji buvo esminė siekiant susitarimų, kuriuos pavyko pasirašyti, ypač su jungtinėmis valstijomis. Komisijos, transporto, atsiprašau, komiteto pirmininkas suvaidino labai reikšmingą vaidmenį čia. Kolegos iš Koreper ir Europos komisijos taip pat čia atnešė savo svarų indėlį. Tad reiškiu jiems savo asmeninę padėką. Dėkoju visiems, kurie mums padėjo atlikti šį komandos darbą, kadangi tikslai buvo visiems bendri. Norėjome jų pasiekti. Pradėsiu nuo įvairių pasisakymų ir nuo ugnikalnių. Džiaugiuosi tuo, ką Jūs paminėjote, e, kalbėdami apie to ugnikalnių išsiveržimo krizės valdymą. E, ugnikalnių išsiveržimas parodė, kokios spragos egzistuoja ES, kai tenka spręsti iššūkius susijusius su daugeliu ES valstybių. Aš jau sakiau vieno iš pirmų sustikimo e, metu, kad mes turime vieningą valiutą, tačiau vieno dangaus, vienos oro erdvės neturime. Ir tą labai aiškiai pamatėme išsiveržus ugnikalnį. Akivaizdu, kad jau pačią pirmą dieną, ne penktą, ne septintą, o pačią pirmą dieną mes aktyvavome koordinavimo mechanizmus su Eurokontroliu, Europos komisija, dvi šalių požiūrių mes taip pat dirbome su valstybėmis narėmis Sprendimus turėjo priimti valstybės narės. Na, o kai teko priimti sprendimus viršienčius tai, ką gali padaryti atskiros valstybės narės, teko priimti bendrus sprendimus. Tad šis krizės valdymas parodė, jog yra būtina stiprinti iniciatyvos galės, kad ateityje būtų galima efektyviau valdyti ir lankščiau valdyti panašiaus, panašiaus pobūdžio krizės, kad būtų galima e, sumažinti neigiamas pasiekmes, kurių gali turėti panašus įvykiai, pavyzdžiui, oro transportui. Negryšiu smulkiai prie to, kas buvo nuveikta, tačiau sprendimų prieimimas yra labai svarbus dalykas, kad dėl vieno Europos dangaus valstybės narės visos suprato, kad reikia priimti bendras priemonės. Kaip sušaukiau neįlinio posėdžio transporto tarybą, E, jaučiau kitų ES transporto ministrų paramą. Jie žinojo, kad atsakomybė tenka valstybėms narėms sprendžiant šią krizę, tačiau jie matė, kad reikėjo priimti bendrus sprendimus, kad tie sprendimai turėjo būti priimti remiantis tais įrodymais, kuriuos pateikė vadinamieji lėktuvai laboratorijos. Mes e, nežinojome, kaip tos dalelės gali paveikti e, lėktuvų variklių atskiras dalis. Nežinojome, kokio masto rizika e, galėjo sukelti pernelyg skuboti sprendimai. Mums buvo pasakyta, kad jeigu mes būtume prieėmę pernelyg skubotų sprendimus, jeigu būtų buvę kokiu nors neigiamų pasiekmių, šiandien mes kalbėtume apie tas pasiekmes, kurių buvo galima sulaukti po skubotų sprendimų prieimimo, tad mes skubotų sprendimų neprieimėme. Ugnikalnio išsiveržimas parodė, kiek trūko komunikavimo ES. Čia buvo didžiulės spragos, tad reikėjo paskatinti transeuropinio tinklo plėtojimą, ypač geležinkelių, kurie galėtų sudaryti alternatyvą oro transportui. Taigi, kaip minėjo dauguma Europos parlamento narių, egzistuoja investicijų poreikis į geležinkelio sektorių. Ir čia aš kalbu apie transeuropinius tinklus. Jiems pritarė visos ES valstybės. Buvo prašoma, kad investicijos į juos nebūtų laikomos deficitu. Taigi investicijos į šiuos tinklus yra skatinamos. Ir transeuropiniai tinklai turi būti neginčiamai laikomi prioritetu. Mes skatiname investicijas, bendras investicijas su kitomis valstybėmis, kadangi kalbame apie transporto tinklą, kuris yra, kaip dar kartą sako ir jo pavadinimas, transeuropinis tinklas, tai yra tarnaujantis visoms ES valstybėms, o ne kuriai nors vienam. Tad priimdami sprendimus, tą mes sakėme ir Saragosoje, turime numatyti finans, finansavimo mechanizmus, papildomus finansavimo mechanizmus, kad būtų galima papildyti dabar turimus išteklius e, viešo ir privataus sektoriaus partnerystė e, vystančio paučio struktūras, pavyzdžiui, galėtų būti minima kaip viena iš galimybių. Tačiau komisija, komisaras ir valstybės narės puikiai žino, kad jeigu mes šiandien nesugebėsime sukurti fondų ar rasti finansinių priemonių toms infrastruktūroms finansuoti, tai geležinkelio infrastruktūros požiūrių savo tikslų nepasieks. Kolegė Bilbao kalbėjo apie įsipareigojimus, kurios prisėmė Ispanija dėl 3 ir 16 transporto koridorių. Visa tai paskatino pasirašyti memorandumą tarp Prancūzijos, Portugalijos ir Ispanijos. To tikslas buvo įtvirtinti prioritetinį ir strateginį šių transporto koridorių vaidmenį. Jūs be kita ko kalbėjote apie nacionalinę politiką. Norėčiau atsakyti, pasakydamas štai ką. Ispanijos vystimos reikalų ministerijos tikslas bus skatinti geležinkelio transporto vystimasi, keleivių e, pervežimo prekinių traukinių ir traukinių rėdančių artimais maršrutais. Mes norime, kad būtų viskas daroma, kad lėšų mažinimas nepakenktų prioritetinių tinklų plėtojimui. Mes norėtume, kad nebūtų pakengta geležinkelio transporto plėtros tikslams. Tikrai neketinu peržiūrėti nei darbų kalendoriaus, nei numatytų datų, kai dėl tų esminių geležinkelio linijų plėtojimo. Visą tai turi lydėti kitų valstybių narių veiksmai. Saragosoje posėdėje su ponu Biusro e, turėjome labai pozityvų susitikimą. Mes kartu ratifikavome šį tikslą tiksliau ratifikuosime šį tikslą, kai susitiksime dvišalių vadovų susitikimu. Jūs kalbėjote taip pat apie susitarimą su jungtinėmis valstybėmis oro transporto srityje. Dėl to susitarimo buvo deramasi nuo 2007 metų. Buvo susidurta su nemenkais sunkumais, Ir jį pasirašius buvo pasiekta tikrai reikšmingos pažangos. Aišku, galima buvo siekti ambicingesnių tikslų, tačiau mes pradėjome tą procedūrą, kuri leis e, labiau liberalizuoti, abipusiai investuoti, e, bus galima sumažinti atstumus. O tai turės teigiamą poveikį e, teršalų mažinimui ir tai leis paskatinti abipusės investicijas. Tai yra tas susitarimas, kuris aišku galėjo apimti ir daugiau dalykų, tačiau šiaip ar taip yra padėtas pagrindas bendram darbui. Reikės dirbti toliau, reikės priimti reikiamus teisės aktus tam, kad galėtume daugiau liberalizuoti ir abipusiai vykdyti investicijas. Manau, kad atsakiau visas pastabas dėl Saragosos posėdžio. E, Saragosoje išsakytos mintis buvo tikrai pozityvios. Aš esu vienos iš valstybių narių ministras. Norėčiau pasakyti, kad pritariu e, tam tikslui, kuris buvo išsakytas, tai yra ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių, kad būtų galima geriau plėtoti transporto sektorių, ypač geležinkelio transportą. Kai dėl formalumų, kuriuos turi atlikti laivai plaukdami į uostus. Tai yra svarbus dalykas, kuriant bendrą jūrų erdvę ES. Šių priemonių numatytų įgyvendinimas leis pagerinti ir kelių transportą ir jūrų transportą taip pat. Tad aš manau, kad buvo pasiekti reikšmingos pažangos. Mums beje nepavyko pasiekti tiek daug, kalbant apie geležinkelių paketą, mums tai minėjo ponas Grandes Pasqual. Įgyventinant ir jų pirmininkaujančių valstybių programą, mes ir toliau, e, toliau bendradarbiausime su pirmininkaujančia Belgija, kad būtų galima užtikrinti pirmojo geležinkelių paketo peržiūrą ir kad būtų galima palengvinti, padaryti paprastesnių europinį geležinkelį transportą. Kai kas iš jūsų kalbėjo apie mokslo tyrimus oro transporto srityje. Manau, kad čia buvo pasiekta pozityvaus susitarimo ir apgailestauju, kad nepavyko susidaryti susitarimo dėl keleivių teisių apsaugos, dėl autobusais keliaujančių keleivių teisų apsaugos. E, nebuvome toli nuo to sutarimo, tačiau jo pasiekti nepavyko. Tikėkime, kad tai pavyks pirmininkaujant Belgijai. Tai yra prioritetinis klausimas, aš ir toliau ketinu skatinti jo sprendimą kartu su kolega iš Belgijos, lyg aš ir toliau tebe būčiau pirmininkaujančios valstybės atstovas. Dirbsiu lygiai taip pat nuoširdžiai ketinu daryti viską, kad šis klausimas būtų išspręstas ir kad būtų pasiekta sutarimo. Buvo kalbama be kita ko ir apie judumą mieste. Koroninių e, sustikimo išvados yra numatytos specialios priemonės judumui mieste tvariai skatinti. Pavyzdžiui, tvaraus judumo planai turėtų būti parengti susijęs su viešuoju transportu ir su nemotorinių priemonių naudojimu. Taip pat turėtų būti sudaryta galimybė visiems piliečiams geriau pasinaudoti transporto galimybėmis, kai dėl automobilių turėtų būti taikomos naujos technologijos, lygiai taip pat nu, naujos priemonės ir technologijos taikant uh, E, eismo saugumo priemonės ir naudojant elektrinės transporto priemonės. Visa tai yra labai svarbus sprendimai, juos teks įgyveninti praktikoje. Dabar turime tam tikrą pagrindą tolesniems apmąstymams, dėl to sutarė visos valstybės narės ir tų išvadų e, ratifikavimas turės įvykti, kai į savo kitą posėdį susirinks tarybos atstovai. Kad dėl eurovinietės. Pirmininkaujant į Ispaniją padarė tai, ką aš jums ir sakiau sausio 27 dieną. Birželio mėnesį mes surengėme techninį posėdį, kurio tikslas buvo peržiūrėti poveikio analizės rezultatus dėl poveikio direktyvos, kurią priėmė komisija, e, remdamasi technologijų instituto išvadovomis. Mes pasinaudojame tuo ir paprašėme komisijos atnaujinti tuos rezultatus, kurie buvo priimti taikant dabartinės nuostatas susijusios su euroviniete. Mes peržvėjome tarifikavimo reikalus, apmokesnimo sunkiųjų, didžiųjų sunkvežimių atvejus. Mes taip pat aptarėme ir tikslus, kurie būtų susiję su naujosios direktyvos prieimimu. Ta direktyva turės būti adaptuota, tam dar reikia padirbėti, kad būtų išspręstos visos tebesančios problemos ir išsklaidytos abejonės, tad pirmininkaujančiai Belgijai teks tęsti šį darbą, kuriame suprantama dalyvaus ir Ispanija. Tai štai, ponios ir ponai, norėčiau užbaigti savo pasisakymą, išsakę šias bendras pastabas, dėkoju už bendradarbiavimą, dėkoju už jūsų malonių žodžius įvertinant mūsų darbą. E, dėl daugelio tikslų yra sutariama. Dar lieka daug iššūkių, kuriuos reikia spręsti. Aš esu įsitikinęs, kad visi kartu, remdamiesi komandos dvasia, kuri e, šiame komitete atrodo yra įsitvirtinusi, galėsime žengti pirmin jūs suprantama visada galėsite tikėtis pozityvaus mano bendradarbiavimo. Dėkoju.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 Turime kalbėti apie susitarimą tarp Europos bendrijų ir Kanados dėl civilinės aviacijos saugos. Pranešėja šio klausimą ponia Tikau. Norėčiau priminti, kad mes kalbame apie pirmąjį susitarimą dėl oro erdvės taikomos Lisabonos sutarties nuostatos visiems etapams šiuo klausimu. Iš karto perdodu žodį komisijos atstovams. O paskui pereisime prie parlamento diskusijos. Much, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pateikti informaciją apie sutarimą su Kanada. Tiesą sakant, yra du sutarimai. Vienas yra kompleksinis oro saugos susitarimas, kuriuo uh, E, nustatomi e, aukšto e, lygio saugumo reikalavimai, jų suartėjimas ir kita dalis yra liberalizavimas, paslaugų liberalizavimas transatlantinėje rinkoje. Uh, Mm, tai būtų antro etapo sutarimas, tačiau, kaip jūs minėjote, yra ir oro saugumo susitarimas, kuris e, duos labai daug e, naudos, kalbant apie tarpusavę pripažinimą Europos e, Sąjungos ir Kanados oro sektoriaus, nes tai yra labai svarbi dalis mūsų prekybinių ryšių tas susitarimas e, sumažins e, e, biurokratiją, padės sklandžiai bendradarbiauti valdžios institucijoms, ES ir Kanados rinkos sudaro ketvirtį pasaulinio aviacijos sektorius ir iš tiesų tas susitarimas bus labai naudingas sektoriui, nes to sektoriaus oro bendrovės yra lyderės Europos ir e, Kanados priekyba e, oro erdvės produktais yra labai e, didelė. Tai, Tai ir orlaviai, kita įranga, tai sudaro 49 milijardus eurų. Tai iš tiesų kalbame labai, apie labai svarbų strateginę sektorių saugumas visame šiaurės ir pietų Atlante bus didesnis sudarius tokį sutarimą. Kaip žinote, panašus sutarimas sudarytas su JAV. Jis dar iš tiesų turi būti ratifikuotas JAV kongreso ir rytoj ES Brazilijos viršūnių sutikime komisijos pirmininkas Barosas taip pat parafuos panašų susitarimą E, su Brazilija. Tai čia kalbame apie e, svarbę ekonominę bendradarbiavimo sritį. E, milijonai eurų bus sutaupyti kiekvienais metais dėl to, kad bus trumpesnės kelias tarpusavio produktų pripažinimo ir tvirtinimo oro bendrovėms bus naudingas sustarimas, kadangi yra nuostatos dėl remonto. Uh, dirbtuvių naudojimo, dirbtuvių, kurios yra tarpusavį pripažintas. Kaip žinote, ES oro saugos agentūros funkcijos buvo išplėstos, įtrauktas dabar pilotų licencijų atvirtinimas ir iš tiesų šitas sutarimas mums suteiks galimybę rasti sprendimus, uh, kad būtų galima patenkinti poreikius oro bendrovių ir lėktuvių įgulų. Iš tiesų, tai pirmas sutarimas įgaliojus Lis, e, Lisabonos e, sutarčiai ir na, komisija e, pritarus tarybai siekia, kad ir parlamentas pritartų. Kanados pusė jau ratifikavo sutarimą ir pateikė notifikavimą balandžio 13 dieną Europos Sąjungai. Tai iš tiesų lūkesčiai dideli tikimasi, kad formalumai bus greitai baigti, kad būtų galima pradėti praktiškai taikyti susitarimą artimiausioje ateityje, kaip sakiau, saugos susitarimas. Yra e, sudarytas, bet to dar yra kompleksinis ES Kanados sutarimas, kuris apriepia daugiau aviacijos e, sričių ir tuo sutarimu e, siek, siekiame pažangos, tikimės, kad ir parlamentas jam pritars, esu pasirengęs atsakyti visus e, e, konkrečius e, klausimus, pateikti papildomą informaciją, kurios pageidausite iš komisijos. Dėkui. Ačiū. Suteiksiu žodį poniai Tykau. Ji yra pranešėja šią temą, o paskui leisim pasakyti koordinatoriams. Dėkui, ponė pirmininkė. Uh, mulțumesc uh, și uh, reprezentanților comisiei, întrucât am avut recent o întâlnire. Norėčiau padėkoti komisijos atstovams, kadangi visai nesenai buvom susitikę ir aptarėm šios du sutarimus. Jie yra skirtingi. Bendrasis sustarimas dėl bendrų taisyklių civilinės aviacijos saugos srityje. Tai parlamentas netrukus gaus iš komisijos galutinį tekstą to susitarimo. Tuo atveju visos valstybės narės turės ratifikuoti susitarimą, jau tai reiškia, kad procesas bus ilgesnis. Dėl sutarimo tarp ES ir Kanados dėl civilinės aviacijos saugos, turėčiau pasakyti, kad remiantis ATT sprendimus dėl techninių kliūčių panaikinimo prekybai prekiamis, tai būtų susiję su bendra prekybos politika. Todėl čia turime Europos sąjungos išskirtinę kompetenciją ir kaip tik tai todėl susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos atveju nereikia visų valstybių narių ratifikavimo, reikia tik tai, kad parlamentas ir taryba patvirtintų šį susitarimą. Parlamentas pateiks savo nuomonę pagal Lisabono sutartį. Iki šiol tik šešios valstybės narės yra e, sudariusios dvi šalius sutarimus su Kanada. Tai susitarimai dėl e, civilinės aviacijos saugos. Ir žinoma, visi šie susitarimai neteks e, galios, kai įsigalios naujas ES ir Kanados susitarimas. Tačiau e, yra e, vienas esminis e, skirtumas galiojančių šešių dvišalių sustarimų ir dabar svarstamo sustarimo. Tai būtų susijęs su gyvenimo procedūrom. Dabar gyvenimo procedūros bus privalomos, tai bus susitarimo uh, prieduose numatyta, tie priedai turės teisinę galę. Iki šiol gyvendimo procedūros įsigaliodavo tik tai sudarius naujus dvišalius sutarimus tarp reguliavimo institucijų. Kanados ir atitinkamos valstybės narės. Čia dabar gyvenimo procedūros e, įgyja teisinę galę, jos yra nedalomas e, susidarimo dalis ir atitinkamai procedūros tampa privalomos. Taip pat norėčiau pažymėti, kad e, remiantis reglamentu 1592 brūkšnys 2002 kuris buvo pakeistas reglamentu 2016-08, um, iš esmės um, ES turi jau teisinę pagrindą tokiems susitarimams. Taigi tam susitarimui ES Kanados jau buvo pasirinkta, dėrybos prasidėjo, dėrybos prasidėjo ketvirtais metais ir e, sutarime kalbama apie tarpusavės ir tikravimo pripažinimą civilinės aviacijos E, srityje ir e, taip pat kalbama apie civilinės aviacijos poveikį aplinkai. Tikslas yra skatinti priekybą paslaugomis ir prekiamis. Yra du pagrindiniai sutarimo aspektai. Tai e, tvirtinimo pagreitinimas, kad produktai uh, E, sukurti, taisyti arba modifikuoti, e, e, prižiūrint vienai šaliai vykdant, vykdant kontrolę, gali būti tvirtinami vykdant kitai šaliai kontrolę. Ir taip pat techninę priežiūrą gali vykdyti organizacijos, kurias prižiūri kitas šalis. Pasiūlytas susitarimas rodo, kad Kanada nori e, visiško tarpusavio e, pripažinimo ir patvirtinimo e, techninės priežiūros rytyje. Taip pat yra numatomi mechanizmai skirti bendradarbiavimui ir konsultavimuose. Taip pat numatoma susitarimo vykdymo stebėsenos E, sistema. Kanada atliko analizę oro e, saugos tų e, bendrovių, kurias prižiūri Transport Canada, kad būtų galima imtis tose bendrovėse reikiamų priemonių. Taip pat norėčiau pažymėti, kad susitarimą bus galima keisti vėliau, labai paprasta procedūra, tiesiog pasikeičiant diplomatinėmis notomis. Abiem šalim. Susitarimu siekiama sumažinti biurokratizmą Ir e, visi šie pakeitimai bus e, pranešami Europos parlamentui, tad norėtumėm paprašyti komisijos informuoti e, mus apie visus pakeitimus. Na ir pabaigai pažymėsiu, jog sutarimas labai ambicingas, labai dusnus, sakyčiau. panašių sąlygų nepasiekėme sustarime, pavyzdžiui, su JAV, sustarime dėl civilinės aviacijos saugos, Brazilijos atveju taip pat yra nuostatų, kurios, kuriomis nėra užsimota tiek daug kaip šiame sustarime. Ir šį susitarimą galima vertinti kaip pavyzdį Tai pirmas sustarimas pasirašomas įsigaliojus Lisabono sutarčiai ir žinoma dabar uh, lauksiu kolegų pastabų. Dėkui. Ačiū, dėkuoju kolegiai Tykau už šį darbą, tai labai techninio pobūdžio tema. Pirmą kartą gauname tokio pobūdžio pranešimą. Kolega Matiu Groš pasisakys taip pat šią temą. Ji jam rūpi, nes jis dalyvavo darybose su jungtimis valstybėmis. Ačiū, pane pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir komisijai už informaciją. Vertinant techninę e, pranešimo pusę šiuo atveju nereikėtų konkretizuoti, te galiu e, pakartoti tai, ką sakė pranešėja pabaigoje. E, turime daug papildomos informacijos, norėtume ją gauti raštu, kad galėtume panalizuoti. Tiesa, mums pateikta daug informacijos žodžių dėl kitų susitarimų, tačiau norėtume viską gauti raštu. O kai dėl anksčiau vykusių diskusijų ir dėl galimų susitarimų, tai reikia pasakyti, kad kalbame ne tik apie mūsų partnerių e, norą dėrėtis, demonstruoti gerą valią ir nustatyti kai kurios dalykus, bet kalbame ir apie techninių klausimų e, reglamentavimą. Aišku, e, daug kas priklauso ir nuo informacijos pateikimo kalbos ir jei informacija yra anglų kalba, mūsų partneriams e, Ameri angliškai kalbančiose valstybėse ta informacija lengvai suprantama. Dėkuoju, ponė Maister. Ačiū, kalbėsiu trumpai, galiu tik pakartoti tai, ką sakė ponas Groš. Susitarimas su JAV didžiąją dalimi priklauso nuo to, ar JAV tą susitarimą skaitys ir supras tinkamai. Aišku, šios procesus reikia siekti atskirti nuo biurokratinių reikalavimų. Ponas Groš jau sakė, kad esama tam tikrų lūkesčių, pradedant dėrybas, turime tam tikrų tikslų sėtinų su skrydžių sauga, taigi reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų standartų. Pirminis tikslas yra sauga ir Čia mums labai svarbu, kad informacija būtų pateikta raštu. Taip pat dėkoju pranešėjai už jos darbą ir pastangas. Ačiū poniai Meisner. Pone Lichtenberger. Ačiū. E, labai trumpai užduosiu keletą klausimų komisijos atstovui. Visų pirma, dėl e, šio susitarimo abipusiškumo. Ar jau yra žinoma apie e, incidentus, kai Kanadoje atliekant saugos patikrinimą e, ar kitose valstybėse buvo pasitelkta e, šio susitarimo nuostatos? Mums žinoma, kad ES vežėjai ir oro bendrovės turėjo problemų siekdamos tenkinti susitarime numatytus saugos reikalavimus. Mums atrodo, kad Europos e, vežėjams e, taikomi griežtesni saugos reikalavimai nei Europoje. Taigi būtų įdomu sužinoti apie e, saugos reikalavimų palyginamumą ir saugos standartus. Kitas klausimas yra saugumo dalykas saugumas turi būti atskirtas nuo saugos, o abi savokos atitinkamai apibrieštos. Kalbant apie skrydžių saugą arba saugumą, turime užtikrinti reikiamą poilsio laiką lakūnams ir įgulai, nes tai yra tiesiogiai susiję su sauga, nors iš pirmo žvilgsnio tai yra logistikos klausimas. Bet turime suprasti, kad kitoje Atlanto pusėje taikomi labai skirtingi saugos reikalavimai. Ačiū, ponė Lichtenberger, ponas Bradburn. Ačiū, kalbėsiu uh, labai trumpai apsiribodamas esminiais dalykais. Mane sune, suneramino pono Groš e, pastabos dėl anglų kalbos, amerikonų anglų kalbos. Anglų kalba yra anglų kalba ir bet kokią anglų kalbą amerikiečiai supranta. Bet tai yra tik tai mažutė pastabėlė. E, dabar porą e, klausimų. Jie daugiau yra skirti komisijai, o ne pranešėjai. Džiugu girdėti, jo komisija kalba apie tai, kad susitarimo tikslas yra sumažinti biurokratinius reikalavimus. Negalėčiau pasakyti, kad taip iš tikrųjų yra, na galbūt daug ko nežinau, tačiau, pavyzdžiui, anksčiau sudariusi jato susitarimą biurokratijos tik padidėjo. Taigi mane šiek tiek manęs neįtikino komisijos teiginys dėl biurokratijos mažinimo. Kita pastaba. Esu per parlamentinės delegacijos santykiams su Kanada vadovas. Ir tokie susitarimai, kaip sako pranešėjai dėl aviacijos saugos ir uh, oro paslaugų e, turėtų būti apjungti. Noriu paklausti, ar yra tam tikrų mechanizmų, kad šie minėtieji susitarimai būtų suderinti ir su priekybos susitarimu su Kanada, nes tai yra labai reikšminga atsižvelgiant ir į dabar vykstančias dėrybas Briuselėje. Kaip sakė ponas Kalė, aviacijos saugos reikalavimai yra svarbus e, siekiant skatinti prekybą tarp ES ir Kanados. Taigi svarbu susijęti e, šiuos e, susitarimus su priekybos susitarimu. Toliau, kaip ponas Kalė sako, reikia šį susitarimą vertinti platesnėme visos Šiaurės Amerikos um, santykių su ES kontekste, ypač kalbant apie JAV. Čia išvelgčiau keletą bendrų vardiklių tarp JAV ir Kanados, ypač kalbant apie uh, aviacinę saugą. Taigi Kanados čia negalima išskirti, reikia žiūrėti į visą priemonių paketą. Taigi klausimas būtų toks, kaip šie susitarimai a, bus suderinami su bendruoju a, ūkio ar priekybo susitarimu, kuris dabar yra rengiamas. A, Ir taip pat norėčiau dar kartą paklausti, ar tikrai šio susitarimo tikslas yra sumažinti biurokratinių reikalavimų skaičių. Ačiū ponui Bradburn. Žodis komisijai. Jos atstovais galės atsakyti klausimus, kuriuos iškėlė kolegos, paminėti, kuo išskirtinis yra šis sustarimas ir kaip tai teigiamai paveiks egzistuojančius susitarimus. Bus, buvo kalbėta apie kontrolę, biurokratijos mažinimą ir saugos bei saugumo dalykus. Manau, kad mes turime tikrai pavyzdinį sustarimą, nes tai yra pirmas bandymas, nes interesas yra dviejopas ir galbūt šis sustarimas padės turėti tokį sustarimo modelį, kurį galėsime pateikti ir kitiems partneriams, su kuriais tos sustarimus gali tiek pasirašyti. Ačiū, pabandysiu atsakyti į įvairius klausimus. Pradėsiu nuo padėkos poniai Tikau, nes ji puikiai um, paaiškino tą sistemą E, su kuria dirbame. Pirmiausia, e, kalbame apie civilinės aviacijos saugos susitarimą, išimtinės bendrijos kompetencijas ir a, e, tą išsamųjį visapimantį galima priekybos susitarimą, kur jau reikia atsižvelgti ir į nacionalinės kompetencijas. Norėčiau teigiamai reaguoti į ponų Groš ir Meisner prašymus. Taip, Europos parlamentui suteiksime reikiamą informaciją. Dėrybos yra ganėtinai techninės, susijusios ir su sertifikavimo, techninio aptarnavimo aspektais, tačiau tikrai problemų teikiant informaciją nebus. Kolegos parlamente bus informuoti apie. E, e, susitarimo e, elementus. Pone Lichtenberger klausia apie abipusiškumą e, šio susitarimo kontekste, kogi siekiame. Būtent ir siekime abipusio pripažinimo, kad produktų sertifikatai būtų pripažįstami tarpusavyje. Turite nepamiršti ir to, kad šis susitarimas numato abipusį e, sertifikatų, informacijos ir patvirtinimų pripažinimą, e, teikiant aeronautikos ir civilinės aviacijos paslaugas ir produktus Taip pat yra e, abipusiškum, numatomas abipusiškumas atliekant aplinkosauginio poveikio ar tinkamumo skristi tyrimus. Taigi mes kalbame apie techninių reikalavimų pripažinimą. Jeigu jie tenkinami, pavyzdžiui, Kanadoje arba ES, tai atitinkamai kita šalis priima e, tuos rezultatus be pakartotinio e, sertifikavimo proceso. Tai yra puiku, sumažė biurokratija, kadangi nereikia iš naujo sertifikuoti visų produktų ar jų sudėdamųjų dalių. E, mums nereikia pradėti viso ilgo e, sertifikavimo proceso. Pone Lichtenberger e, uždavė labai gerą klausimą. Ar tikrai užtikrinsime, kad bus laikomasi stogos standartų? Ar tikrai, ar yra tokių garantijų, nes priešingo atveju kyla grėsmė saugai? Turiu Jūs patikinti, kad vyko labai intensyvios diskusijos tarp Kanados atsakingų institucijų ir ekspertų buvo išanalizuoti e, reglamentai ir labai svarbu, kad mūsų nuostatos yra labai panašios į Kanadoje galiojančių įstatymų reikalavimus, net panašesnės nei JAV atitinkamų teisės aktų. Aišku, nesitikėkime, kad su daugeliu kitų partnerių atsiras šimtai tokių aviacinės saugos susitarimų su Kanada, JAV, Brazilija. Tokios galimybės yra. Tai yra vieni iš pagrindinių partnerių. Tačiau prieš pereinant prie dėrybų su kitomis galimomis partnerėmis, kaip sako ponė Lichtenberger, reikia e, siekti turėti garantijas. Jos pasiekiamos ne tik konsultuojantis su partneriais, bet ir įgaunant pasitikėjimą jų sistema, atlikus bendrus patikrinimus ir tyrimus, pasikeitus duomenimis apie saugą, apie incidentus, nelaimingus atsitikimus ore. Ir čia mums tikrai nekyla problemų keičiantis informaciją su atsakingomis Kanados institucijomis, nes yra abipusis suinteresuotumas. Galiu Jūs patikinti, jei aptiksite sričių, kur e, tokios informacijos trūksta, mes kreipsimės į atitinkamas Kanados institucijas. Taip pat turiu pasakyti, kad vyksta techninio pobūdžio konsultacijos, sprendžiant likusius klausimus ir jeigu aptiksime klausimų, kur nuomonės skiriasi, tai bandysime vėlgi renkti bendrasias pozicijas dirba bendrasis ir ekspertų komitetai, sprendžiantis labai techninio pobūdžio klausimus, pavyzdžiui, sertifikavimo, tinkamumo skristi ar patvirtinimo klausimus. Jeigu kils klausimų, tai mes galėsime per sustarimo procedūras e, juos spręsti ir netgi po sustarimo pasirašymo mes galėsime taikyti tam tikrus korekcinius veiksmus. Pone Lichtenberger klausia apie praktinį susitarimo poveikį. E, susitarime tikrai nereglamentuojamas lakūnų polisio laikas. E, čia tiesiog išplečiamas bendradarbiavimas civilinės aviacijos saugos srityje, tačiau tokia jūsų minėta galimybė yra, pavyzdžiui, per susitarimo priedus, pritarint Kanadai ir esant abipusiam suinteresuotumui, mes galėtume e, reglamentuoti ir įgulos darbo sąlygas ir panašiai. Be kita ko kalbate ir apie saugumą. Saugumas beje neįtrauktas į susitarimą mūsų dėrybiniuose įgaliojimuose. Taip pat tai nebuvo numatyta. Na, o dabar atsakant į pono Bradburn klausimus. Pirmasis iš jų, ar tikrai šis susitarimas sumažins biurokratiją, atsakymas teigiamas. Kaip sakiau, mes galėsime e, šalies partnerės sertifikatus automatiškai patvirtinti. Tai sumažins e, biurokratiją. E, JASOS procesai taip pat leido tai padaryti prieš sukūrus Europos civilinės aviacijos agentūrą jau buvo sertifikavimo sistema, bet reikėdavo eiti per nacionalinės uh, šiuo atveju 27 nacionalinės aviacijos sertifikavimo agentūras ir institucijas. Tuo tarpu įsisteigus agentūrai e, toks sertifikavimo procesas tapo vienas. Tai sumaž, sumažino kaštus ir laiko reikalavimus. Agentūros atveju tai yra tikrai didelis pasiekimas Dabar yra numatyti aviacijos saugos standartai ir bendras sertifikavimo procesas. Na, o šis susitarimas taip pat e, leis mažinti biurokratiją, nes, kaip sakiau, mums nereiks sertifikuoti e, Kanados aviacijos produktų iš naujo bus keičiamasi informacija ir tai atneš abipusės naudos, skaitant ir naudos mūsų ūkiams. O kaip susijęti šį susitarimą su e, ženkliais susitarimais ūkio ar prekybos rytyje, dėl kurių dabar deramasi, e, kaip sakė prelegentas, na, mes į šį susitarimą žiūrime kaip į e, dalį kitų e, transporto susitarimų paketo. Būtent tokia yra sutarties e, Toks tai teisinis pagrindas yra numatytas sutartyje. Aviacija beje nepatenka į uh, PPO nuostatas, tačiau vis dėlto tai yra labai svarbi ES Kanados priekybos dalis. Kanada yra stambiausia pasaulio um, orlaivių gamintoje ir uh, šią prasme šis susitarimas yra svarbus ir ūkio uh, bei priekybos prasme. Taigi, kaip sakiau, jis atneš didelę ekonominę naudą, kadangi atsiras naujų darbo vietų, atsiras pajamų aviacijos sektoriuje. Taigi mums kyla iššūkis šį susitarimą susijęti su bendruoju paketu. Kol kas tai yra tik susitarimas papildantis bendrąją ekonomikos ir priekybos sutartį. Kol kas tie ryšiai dar tik tai uh, kuriami, tačiau uh, jie yra ir jeigu mums pavyks, aišku, mes siekiame uh, visada yra tam tikra paklaidos tikimybė, tačiau jeigu sieksime liberalizuoti šiuos priekybinius santykius, nors kol kas tai padaryta su nedaugeliu valstybių, mes, kaip sako ponas Bredburn, galėsime visapusiškai inkorporuoti šį susitarimą į bendrąjį ekonomikos ir priekybos susitarimą. O kai dėl susitarimo su JAV žinote, kad tai buvo pirmasis sustarimas šioje srityje, dėl kurio buvo dėrėtasi. Kol kas jis dar neįsigaliojęs, kad, kadangi neišspręstas remonto centrų klausimas. Mm, tai yra centrų dirbančių užsienyje klausimas. E, kaip žinote, tai yra vienintelis likęs stabdantis klausimas, bet manome, kad ir tas sustarimas turės teigiamo poveikio. Galbūt susitarimas su Kanada būtų geras postumis dėrybininkams JAV e, ir motivacija spręsti likusi neišspręstą klausimą. Ponas Bradburn yra visiškai teisus transatlantinė rinka, kaip užsienio rinka turėtų būti traktuojama integruotai, visapusiškiau, o ne fragmentuotai. Tačiau kol kas to nesame pasiekę. Galbūt ilgainiui aš galėsiu šiam komitetui pasigirti tuo, kad e, susi... E, toks kompleksinis požiūris jau atsirado. O dabar kol kas mes turime dirbti prie šio susitarimo. Ačiū. Um. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să... Ponas Tikau išvados. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiam. Ačiū už atsakymus komisijos atstovams. Norėčiau pasakyti, kad susitarimo šeštas straipsnis numato apsaugos priemonės ir numato probleminės e, situacijas, e, kai e, tam tikros valdžios institucijos vykdo sertifikavimą, kad visi galėtų imtis atitinkamų priemonių, kaip tik todėl ir yra tie saugikliai numatyti. Bet to norėčiau paminėti ketvirtą straipsnį, kuriame labai aiškiai apibriešta sustarimo taikymos rytis. Konkrečiai, sustarimas taikomas stebėsenai. civilinės aviacijos e, in, institucijų e, sertifikato, e, stebėsena būtų aplinkos poveikio sertifikavimo, priežiūros centrų sertifikavimo. E, pripažinimas tai turėtų būti vertinama siejant su pagrindų sustarimu, bendru sustarimu dėl civilinės aviacijos bendrųjų taisyklių. Galime atsižvelgti, e, aišku, į tam tikras taisyklės paminėtas konkrečiai ponios Lichtenberger. Na ir, žinoma, lauksiu visų jūsų nuomonių. Na, o dabar e, datos. Pranešimas bus e, teikiamas vertimui atlikti rugsėjo 3, rugsėjo 27 aptarsime pranešimą transporto komitete. spalio penkta terminas galutinės pakeitimams pasiūlyti ir transporto komitete e, spalio 26 bus tvirtinamas šitas pranešimas, o plenarinėje sesijoje e, tvirtinamas e, bus lapkritį, greičiausiai 22 Ir e, žinoma, e, norime, kad e, ši nuomonė būtų patvirtinama kaip įmanoma greičiau. Dėkui. Ačiū, ponė Tykau. Viskas dabar yra aišku, kokią tvarką dirbsime. Iki spalio penktos galima teikti pakeitimus, primenu kolegos. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tuo būdu užbaigsime savo šio ryto darbus. Jūs žinote, kad transeuropiniai tinklai yra įrašyti 2017-2013 metų darbų planą. Transeuropiniai tinklai yra tas dalykas, kuris apima visas transporto rūšis, modalinės transporto rūšis ir taip pat ir oro transportą. Apie tai šiandien daug kalbame. Kalbant apie oro skrydžių valdymą pagal E, vienos Europos dangaus principus, e, turime kalbėti apie pasiūlymus dėl funkcinių oro erdvės blokų. Klausimas yra nagrinimas pagal komitologijos procedūrą, atsižvelgiant į sustarimą, kuris buvo priimtas su komisaru Baru buvo nuspręsta, kad komisija ateis į parlamentą ir pateiks rezultatus dėl kandidat, diskusijų dėl kandidatūrų. 20 milijonų eurų buvo pasiūlyta pirmiausia teikti šių projektų gyveninimui. Matau, kad komisijos atstovas linksi galvą pritardamas ir tai dabar jam suteiksime žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai parlamentarai, dėkui už man suteiktą galimybę pateikti rezultatus dėl funkcinių oro erdvės blokų. Jie dėl jų buvo tartam, tariamasi pagal daugiametę darbų programą, jie apima laikotarpį iki 2010 metų. Tai yra tas procesas, kur, dėl kur buvo sutarta Europos parlamente, tarp biudžeto komiteto ir transporto komiteto, buvo sutarta, kad komisija pateiks Europos parlamentui rezultatus, kurių sulaukė e, paskelbusi <clears throat> kvietimą teikti kandidatūras. Ir tai buvo, buvo sutarta, kad nuomonės apsikeisime prieš oficialios procedūros pradžią. Šiandien man tenka proga pateikti rezultatus tų kandidatūrų, dėl kurių buvo sutarta 2010 metais. O Liepos 15 dieną teiksiu šį pasiūlymą toliau. 2010 metais buvo paskelbti trys uh, siūlymai skelbti kandidatūras. Atėm uh, e, pirmiausia srityje, kalbant apie funkcinius oro erdvės blokus. Uh, taip pat buvo pateikti kitas, kita dalis buvo jūrų transportas, rūpų transportas ir paskui E, e, dabar vyksta kandidatūrų teikimas <clears throat> ir, ir siūlymas projektų, kuris dar užims iki rūpiučio 30-os, mes paskui vėlgi lapkritį atvyksime į parlamentą ir kalbėsime apie jūrų ir upių transportų informacinių sistemų konkursą. Buvo dirbama pagal metinę darbų programą, yra atnaujinama kasmet, šiemet ta programa apima įvairiausius aspektus, darbų programa buvo ištirta komisijoje patvirtinta Europos parlamente. Apimamos priemonės siekia paskatinti privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystę, siekiama paskatinti bendro, bendro interesų projektų vystimą ir siekiama taip pat paskatinti inovacijas, kurių tikslas yra transporto, Europos transporto sistemų integracija. Būtų skatinamos tarp modalinių platformų steigimas ar kitų e, naujų projektų dėgymas. Tai yra metinė, kaip jau sakiau, programa, yra skelbiama, e, skelbiamas raginimas teikti E, kandidatūras, yra savotiškas konkursas ir jis truks, kaip jau sakiau, iki rūpiučio 30 dienos ir lapkritį mes pateiksime parlamentui tų konkursų rezultatus. Mes paskelbėme taip pat ir, kaip jau sakiau, konkursą dėl funkcinių oro erdvės blokų. Balandžio mėnesį buvo paskelbtas konkursas, tai yra labai svarbus projektas susijęs e, su vienu Europos dangaus įgyvendinimu Tai yra brandus projektas, mes nusprendėme atskirti šį konkursą nuo kitų būtent dėl jo brandumo. E, vertinimas vyko gegužės ir birželio mėnesiais, nes balandį pasibaigė kandidatūrų teikimas, o šiandien galime jums pateikti rezultatus. E, Europos komisija išleido brošiūrą, manau, kad komiteto nariai turi ją. Ten yra išaiškintas vertinimo procesas, kaip paprastai išorės vertinimą atliko ekspertai kuriuos pasirinko Europos komisija. Paskui Europos komisijoje dirbo darbo grupės kompetentingo šio klausimu ir buvo parengtas sprendimų prieimimo projektas, kurį šiandien jums ir pristatome. 20 milijonų eurų e, buvome gavę, sulaukėme šešių siūlymų, e, kurie apima 35 milijonus eurų. Kitaip tariant, e, finansinių požiūrių projektai buvo pateikti brangesni. Iš šešių dviejų projektų buvo nutarta neparengti, 30 milijonų palikę keturi projektai, kuriems buvo pritarta. Komisija dar kartą grįžo prie tų projektų ir matome, kad kai kurių mastelį galima bent laikinai sumažinti. 2011-2012 metais veikla turėtų būti, galėtų būti ribojama ir mums pavyko taip sakant, sutilpti tą 20 milijonų pradinį biudžetą. Tai, kas jums siūloma šiandien, yra susijęs su keturiais projektais. Tai yra keturi sprendimai dėl finansavimo. O tų finansavimų tikslas yra prisidėti prie e, funkcinių oro erdvės blokų plėtojimo. E, šis projektas apima 13 milijonų eurų. UK Island siekia pusantro milijono eurų. Ir galiausiai paskutinis siūlymas yra susijęs su centrinės Europos erdvė. 1,4 milijono eurų siekia šis siūlymas. Tai štai, e, jūsų patvirtimus teikiami šie skaičiai. 20,4 milijonus eurų siekia bendra suma, šiek tiek viršėma pradinė siūlyta suma, daugiametė programa apima 115 milijonų eurų ir tie, ta, ta pradinė suma atsispindės ir toj metinėje programoje. Dokumentas po mūsų diskusijos bus aptartas su valstybių narių atstovais, o paskui pabandysime sulaukti e, finansinio komiteto transeuropinių tinklų patvirtinimu ir galiausiai tikimės, kad komisija jam pritars taip pat rugsėjo mėnesio pabaigoje. Ačiū. Ačiū. Yra kolegų norinčių pasisakyti, regis, kolega Groš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos atstovui už pateiktą informaciją. Dėl pirmojo projekto. Kokie buvo atrankos kriterijai? Mes gavome informacijos iš šiek tiek kitų šaltinių. Norėčiau daugiau informacijos dėl finansų. Tai aišku yra esminis dalykas atrank, atrankai, tačiau kokie buvo kiti objektyvūs atrankos kriterijai ir galiausiai kokie yra pasirinktų projektų tikslai nes gautoje informacijoje, kuri mums buvo perduota, aš to nematau. Mes kalbame apie konkurso kriterijus ir sąlygas. Man trūksta sąlygų, man trūksta šiek tiek informacijos daugiau dėl turinio. Ar galėtų mums kas nors pateikti dėl to daugiau informacijos, nes man regis tai yra elementarus dalykas. Pirmininkas, ačiū ponui Groš. Collega Elkadraoui, prašau. Ja, dank u wel. In dezelfde lijn uh, zou ik inderdaad ook van de commissie iets meer details willen kennen over... Na, norėčiau taip pat gauti daugiau informacijos iš Europos komisijos dėl įvairių pasirinktų projektų. Ar galėtumėt pateikti daugiau informacijos apie tai, kur bus panaudoti pinigai skirti funkciniams oro erdvės blokams. Tai yra bendro pabudžio klausimas. Antras klausimas. Kokios sumos buvo skirtos jau seniau atskiriems blokams oro erdvės? Aš žinau, kad e, panašus projektai regis įvyko, norėčiau sužinoti, kokie buvo rezultatai. O dabar kokių turime priemonių, kad būtų galima e, vykdyti funkcinį tų blokų vystimasi. Ir bendro pobūdžio klausimas. Tenka konstatuoti, kad egzistuoja oro erdvės funkcinis blokas centriniai Europai. Ir ten numatytas yra nemenkas finansavimas. Ar tai reiškia, kad šis blokas yra toliau pažengęs negu kiti? O kaip šiame kontekste su kitais tais blokais? Koks yra santykis tarp atskirų uh, oro dvies blokų pažangos? ir kaip jie vystosi, ar jie vystosi taip, kaip iš pradžių buvo numatyti. Ačiū, ponė Jensen. Thank you, Chairman. Um... Well, for... Aš norėčiau padėkoti už mums pateiktą uh, informaciją. Ši medžiaga man atrodo įdomi. Galiu prisidėti prie dviejų anksčiau kalbėjusiųjų parlamentarų ir šiek tiek išplėsti diskusijas, klausdama uh, E, ko pasiekta, kuriant šiuos funkcinius oro erdvės blokus ir ar bus laikomasi 2012 metų laiko termino. Taip pat įdomu sužinoti, kas padarė pažangą, kas ne. Galbūt galėtumėte pateikti trumpą apžvalgą, kur pasiekta geresnių rezultatų, kur kyla problemų. E, taip pat turiu komentarą, kad vėl situacija tokia, kad turime daug puikių minčių projektams dėl transporto gerinimo, tačiau nepakankamai lėšų. Ir čia manyčiau, kad reikėtų griežtai pareikalauti to, kas buvo planuota, tie 20 milijonų, kurių nesugebėjote gauti. Vėlgi matome, kad šiuo atveju pasireiškia tai, kad vis dažniau rimtiems geriems projektams trūksta lėšų, tų projektų yra, o pinigų ne. Ačiū, ponė Jensen. Pone Lichtenberger. Ačiū. Buvo uh, pateikta svarbių klausimų, man taip pat jų liko neatsakytų. Uh, man neaišku, kam panaudojami turimi pinigai. Ir kokiai daliai e, bus skirtas didžiausias finansavimas. Kol kas neaišku, ką ketiname pasiekti, kokios pažangos padaryta jau dabar, Štai pavyzdžiui, dėl trečiojo paketo, dėl šiaurės Europos bloko, jūs sakote, kad nebuvo laikytasi finansinių įsipareigojimų, kad buvo pagal prioritetus tas finansavimas paskirstytas. Norėčiau paklausti, Kaip Jūs vertinate situaciją? Ketvirtas blokas skirtas vidurio Europai yra sudėtingas. Noriu paklausti, kaip Jūs vertinate jį. Vėlgi čia pasireiškia nacionalizmas neleidžiantis priimti pagristų sprendimų. Kodėl Slovakija nedalyvauja šiame procese? Norėčiau sužinoti ir paklausti, kas vyks toliau žvelgiant į žemėlapį, matome gana keistą bloką su uh, tam tikrą skylę ten, kur turėjo būti Slovakija. Taigi kaip toliau tęsite šio bloko plėtrą? Taip pat atrodo, kad susidarė tam tikra statinė atsakomybės prisimimo situacija. Norėčiau paklausti, kaip ją vertinate. Kiek žinau, iš šios ryties specialistų blokų tikslas yra paspartinti bendradarbiavimą su jau egzistuojančiomis struktūromis. Bet tikrai nesuprantu, kodėl tam bendradarbiavimui dar reikia skirti pusantro milijono. Norėčiau, kad pagrįstumėte tą prašymą. Be kita ko, procesas e, stagnuoja. Yra E, lėtas ir kažkam tenka e, viską supurtyti, kad būtų pradedama dirbti, nes vis dėlto esame atsakingi prieš visuomenę. Šiuo klausimu deramės metų metus, tačiau pažangos išmatuoti kaip ir neįmanoma. Valstybės tik tvirtina, kad jų sistemos yra geriausios, Taigi atvirai kalbėkime ir prisipažinkime, kad jeigu e, valstybės nenori, kad kita šalis atvirai kontroliuotų jų oro erdvę, jos turėtų tai ir pasakyti. Vis dėlto juk galime išsaugoti kai kurias e, nacionalinės kompetencijas stebint oro erdvę. Vėlgi mane šiek tiek stebina e, tai, kad procesas yra toks lėtas. Yra bandymų e, procesą paspartinti, tačiau vis dėlto jau keletą metų nematau e, kažkokios pažangos. Galbūt uh, kariniai e, interesai trukdo pasiekti tos pažangos. Ačiū. Ačiū, ponė Foster. Ačiū, norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad atvyko šiandieną susitikti su mumis ir aptarti šį labai reikšmingą klausimą. Patriky e, kažkada komitetui perskaitė labai įdomų ir naudingą pranešimą ir jaučiu tokį susierzinimą, turbūt kylanti ir iš jūsų, ir iš komisijos pusės, dėl to, kad pradedant vieno dangaus susitarimu procesas vyko labai lietai ir ne visiškai aiškus pramonės vaidmuo šiame procese. Norėčiau paklausti poros dalykų. Pone Lichtenberger iškėlė klausimą dėl proceso lėtumo. Ar tai yra dėl finansavimo, man ne visiškai aišku. Ir dar kitas klausimas dėl FAPS ir kiekvienos iš valstybių atskirai prioritetų. Kažkas galbūt siekia judėti į priekį, neišsprendus finansavimo dalykų, kas yra nepriimtina. Žinome, kad kai, kur, kai kurios bloko valstybės dirba labai uh, intensyviai, kad tie blokai vis dėlto taptų praktiškai realizuojami ir uh, ypač didelės problemos pasireiškė išsivežus ugnikalniui. Uh, mes turėtumėm numatyti ir tokių klausimų sprendimą, e, spręsti kitus. Taigi klausimas, kas dėlse? Na, o grįžtant prie finansavimo, pasakysiu, kad prieš keletą metų buvo pasiūlyta nesinaudojant įprastiniais finansavimo būdais per tam tikrus iniciatyvinius projektus, pavyzdžiui, švaraus dangaus projektą ar pasitelkus privataus sektoriaus finansavimą judėti į priekį. Tačiau dėl ES biurokratinių reikalavimų e, daug idėjų nebuvo realizuota. Taigi e, noriu paklausti apie tą finansavimą. Aišku, suprantu, e, kodėl yra prašoma 1,03 milijono eurų Lenkijai. Lenkija yra ganėtinai nauja ES valstybė ir džiugu tai, kad jį bando judėti į priekį, nors dėja nejuda į priekį taip greitai, kaip turėtų. Reiktų tai panalizuoti. Tačiau mus neramina viduržėmio jūros regionas ir ypač Italija. Kodėl Italija šiame etape? Tokia išsivyščiusi, e, daug pasiekusi valstybė dabar yra atsiliekančiųjų sąraše. Aš tikrai uh, nekritikuoju Italijos uh, asmeniškai, bet šiuo atveju mane stebina, kodėl Blumed bloke Italija yra tarp atsiliekančiųjų. Juk ji yra visa teisė, sena ES valstybė. Kodėl tokia, tokio dydžio, tiek daug pasiekusi ES projektuose valstybė šiuo atveju atsilieka? Ir paskutinė pastaba dėl kitų finansavimo aspektų. Likusi dalis, na, mano klausimas turbūt naivus. Likusi e, šių sumų dalis, ar, ar ji yra tiesiogiai iš nacionalinių biudžetų? Juk kalbame ir apie tam tikras uh, privatizuotas paslaugas, nefinansuojamas iš valstybės biudžeto. Aišku, finansavimas yra labai sudėtingas, tačiau norėčiau paklausti, iš kur bus surenkamos kitos e, to reikalingo biudžeto dalis. Ačiū. Merci, Dėkuoju, kolegė Foster, kolegė Ajala Sender, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Pake už jo pristatymą ir noriu užduoti keletą klausimų. Iš to, ką matau, dėl tų aštuonių blokų tik šeši pateikė pasiūlymų, kodėl, pavyzdžiui, Ispanija, Portugalija ar Dunojaus dalis ar Baltija, daly, ar Baltija nepateikė jokių siūlymų, ar yra priežasčių kokiu nors, kurias galėtumėt pasakyti. Iš šešių keturi siūlymai liko. Norėčiau paklausti, ar taip atsitiko dėl kokiu nors konkrečių priežasčių. Galbūt Lenkija ir Italija buvo traktuojama kaip viena valstybė narė. Ir dabar dėl skaičių. Pirmajame projekte, FABEC projekte, e, kuris gauna liūto dalį, matau, kad finansavimo procentas siekia 42. Galiausiai buvo numatyta 50 procentų. Kodėl bendrame projekte buvo pakeisti dalykai vykstant vertinimui? Po truputėlį. Iš pradžių buvo numatyta atlikti studiją, tačiau vėliau sprendimas buvo pakeistas, pavadinant tai works, atliktais darbais. Tad norėčiau paklausti, ar egzistuoja kažko, kas buvo, pada, ar egzistuoja tam tikras mišinys tarp studijų ir vadinamųjų works atliktų darbų. Ar galėtumėt daugiau mums paaiškinti šį klausimą? Kai kurie projektai tęsis bus vykdomi po 2012 metų. Ar tai neturėjo būti iš ankstinis kriterijus, nes um, gautas bus, gauta bus tik dalis finansavimo. Galiausiai Slovakija pati gali spręsti ir nusprendė projekte nedalyvauti. Norėčiau paklausti, dėl ko Slovakija nusprendė iš projekto pasitraukti. kada bus galima pastebėti pakeitimų ar pagerėjimų įgyvenančios funkcinius blokus. Dėkui. Ačiū kolegiai Alaja Sender, kolegė Kasinį, prašau. Lepa, Kolega Kasinį. Um, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijai už brošiūrą ir už surenktą konkursą. Mano supratimu, tai gera galimybė šalims kurios e, priklauso funkciniams oro erdvės blokams atsakyti į klausimus apie integravimas į šios blokus dinamiką. Dabar mano konkretus klausimas. Tai plati zona, Balkanai, rytinė buvusios Jugoslavijos dalis, Serbija, Juotkalnyje, Kosovas ir Makedonija ten šiandien yra. Uh, Ir tai nėra įtraukta nei į vieną į funkcinių oro erdvės bloko. Kai lankausi Belgrade, visuomet e, susitinku su konsultantais, kurie padeda Serbijos vyriausybei suderinti teisės aktus e, oro eismo e, srityje, skaitant oro eismo valdymą. Ir norėčiau sužinoti, ar buvo padaryta pažangos, ar mes prieartėjame prie e, sprendimo, prie atsakymo į, e, į klausimą, ar jie nori savo atskiro bloko, ar vis dėlto dar esame taip toli. kad galėtumėt galbūt tarti na, centrinės Europos ar Dunojaus bloko dalimi. Uh, Antras klausimas. Malonu pastebėti, kad du e, blokai taip pat apima ir Afrikos žemyną. E, Tunisas ir Egiptas e, įtraukti. Tai labai pozityvu, kalbant apie viduržėmio jūros Blumet bloką. Kita vertus, uh, kalbant apie Portugaliją, Ispaniją, taip, matom, kad Afrikos žemynas vėl įtrauktas, bet Marokas niekur neįtrauktas ir manyčiau, kad būtų tinkama galimybė išplėsti bloką, įtraukti Maroką, ypač turint galvoje kad rysai ten yra dažni, kad ten yra daug nu, turistinių maršrutų. Ir be to norėčiau priminti, jog Turkija yra šalis kandidatė ir e, galbūt e, į viduržėmio e, jūros regiono bloką reikėtų įtraukti Turkiją. Nieko blogo čia nebūtų, tai labai prisidėtų prie oro eismo saugumo. Tad norėčiau, kad e, komisija atsakytų, ar buvo galvojama apie galimybę įtraukti bet kurią kitą šalį, bet į bet kurį iš blokų ir um, ar, ar yra šalių kandidačių, kurios ateityje galėtų pretenduoti būti įtrauktos į blokus. Ačiū, kolegė Rosbach. Danke, Herr Vorsitzender. Ja, eigentlich möchte ich bei Herrn Kasim anschließen. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pratesti tai, ką sakė kolega Kasinį. Aš naujai dirbu tame komitete ir galbūt šio veito nežinau, dėl to man kyla tam tikrų klausimų. Kaip sakė ponas Kasimo, ne visos įtrauktos valstybės yra ES narės ir nebūtinai jos yra kandidatės stojimo ES. Pirmiausia, galvoju apie tą šiaurės valstybių bloką, pažiūrėjau, Grenlandiją. Grenlandija savanoriškai pasitraukė iš projekto. Grenlandija yra Danijos dalis, bet Europos Sąjunga nenori, pavyzdžiui. Mano klausimas būtų toks. Finansavimo požiūriu šis blokas yra antrasis. Pusė valstybių narių, šio bloko narių nėra ES narės. Islandija, Norvegija, pavyzdžiui, galbūt aš kai ko nežinau ir dėl to man kyla tokių klausimų. Tačiau Kaip ir kiti komiteto nariai, manau, kad mes turime pernelik mažai informacijos. Norėčiau sužinoti, pagal kokius kriterijus buvo atlikta atranka. Dėkui. Merci, Ačiū, kolegė Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi și întâi... Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, jei pažvelgtumėm į bendro finansavimo procentą, aštuntą e, biudžeto, pastebėtumėm, kad e, tai 50 procentų, kaip suprantu, čia kalbame ir apie studijas. Iš esmės, šiomis studijomis bus siekiame apibriežti funkcinio oro erdvės bloko ateitį. Deja, iki šiol nesu mačiusi gairių kurios iki šiol jau turėjo būti e, parengtos ir juose turėtų būti apibriešti e, funkcinio oro erdvės blokai. Pamenu mūsų apsilankimą e, Eurocontrol, kalbėjome šio klausimu ten ir mums buvo pasakyta, kad iki dešimtųjų vidurių gairės bus, bet jų dar vis dėlto nesumačiusi. Todėl turėčiau paklausti, pagal kokius kriterijus bus e, apibrėžiami funkciniai oro erdvės blokai ir kaip finansavimas bus teikiamas be tokių gairių. Dabar dėl Dunojaus funkcinio oro erdvės bloko pamenu devintųjų sprendimą. Juo buvo patvirtintas finansavimas e, Dunojaus regionui, tarp kitų regionų uh, Ir todėl norėčiau paprašyti komisijos pateikti mums naujausią informaciją apie tai, kokia dabar padėtis yra ir uh, kokios. Uh, Norėčiau sužinoti, kokios uh, studijų išvados, jeigu tos studijos buvo atliktos. Dėkui. Merci, merci, Tikau, Ačiū. Kolegė Meisner. Äh. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Matėm, kaip Slovakija iš čia dingo ir apskritai ne visos šalis dalyvauja. Ir e, manau, kad e, jei kalbame apie vieną dangų, tai svarbu, kad e, visos valstybės būtų įtrauktos arba kaip įmanoma daugiau. Ir dar vienas dalykas, ko man trūksta. Ar buvo atlikta silpnųjų pusių um, analizė vieno Europos dangaus, nes visuomet gerai iš pat pradžių išsiaiškinti, e, kur ką reikia tobulinti. Tad e, tuo klausimu norėčiau išgirsti komisijos nuomonę. Ačiū ponas Kumutsakos, ačiū pirmininkė. Diskusijos e, apima vis daugiau ir daugiau sričių abejojau ar pasisakyti, tačiau vis dėlto norėčiau užduoti du klausimus. Tačiau iš tiesų funkcinių oro erdvės blokų klausimas yra labai platus. Taigi, pirmasis mano klausimas. Ką tiksliai apima bendradarbiavimas šių blokų srityje, kaip jis bus įgyvendinamas praktiškai? Taip pat įdomu, ar dažnai bus taikomos IKAO taisyklės ir kokiu lygmeniu tai bus taikoma FABS. Labai ačiū, ponai komisakos. Prieš gražindama žodį komisijos atstovų norėčiau pasakyti savo komentarą. Matau, kad klausimų daugėja, deputatai domisi šių techninių klausimų. Mane labai stebina štai kas. Štai čia mes matome vieningą Europos oro erdvę. Labai keista. Suprantu, kad egzistuoja visai eilė istorinių priežasčių dėl to, kaip tie blokai paskirstyti, tačiau kai žvelgi į, iš žemėlapį matai keistų dalykų. Kita vertus, reikėjo skelbti konkursą. Buvo skelbiami konkursai vieningai oro erdvėjai. Taigi situacija pakankamai prieštaringa, nes egzistuojančios dabar procedūros turi tikslą mus nuvesti į tą vieningos oro erdvės sukūrimą, tačiau kol kas to nematome, progresuojama netaip greitai. Jūs turite 13 minučių E, ponė Pakei, kad patenkintumėte parlamentarų smalsumą šiuo klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponios ir ponai parlamentarai iš klausimus. Jūsų klausimai atspindi jūsų smalsumą ir be to tai atspindi tą diskusiją, kuri vyksta jau keletą metų dėl to proceso, kuri padės mums sukurti vieningą Europos oro erdvę Ir diskusijos dėl šių funkcijų erdvės blokų yra esminis etapas kelyje į bendros erdvės sukūrimą. Aš jau sakiau, kad mes kalbame apie projektą, atrankos projektą, kuris teikiamas jums nagrinėjimui. Tai yra tik vienas iš tų labai ribotų elementų, atspindinčių visą šį procesą, kadangi kalbame apie RTET e programos įgyvendinimą, kalbame apie palaipsninį tų funkcinių blokų atsiradimą. Manau, kad šio proceso esminis elementas yra štai koks. Mes kalbame apie procesą iš apačios viršun. Nuo 2008 metų darbas prasidėjo, 2010-aisiais vyko toliau, valstybės rengė siūlymus tuo laikotarpiu, jų turinys buvo labai įvairus, kartais buvo atliekamos įgyvendinamumo studijos, kitais atvejais buvo siūlomi koordinavimo ir pozicijų derinimo mechanizmai. Ir dabar tenka kalbėti apie investicijas į technologijos, kurios padėtų gyveninti tų funkcinių blokų egzistavimą ir jų atskirimą. Taigi tai, apie ką mes kalbame, neatspindi šimtų procentų šios e, bendros oro erdvės politikos. Norėčiau pasakyti, kad tikslas yra sudaryti tuos blokus iki 12 metų pabaigos. Dar tas tikslas nėra pasiektas, o RTET e finansavimo tikslas yra e, palengvinti tų blokų sudarimą. Aš manau, kad tai atsako į visą eilę klausimų, kai buvo klausimą, kodėl vienam blokui teko daugiau lėšų, kitam mažiau. Tai atspindi mums pateiktus siūlymus, siūlymus, kuriuos pateikė valstybės narės pagal darbų programą, kurią parengėme metų pradžioje. Ir šių siūlymų turinys, kaip jau sakiau, yra labai įvairus. Vienas iš siūlymų e, yra FABEC siūlymas, kur finansavimo numatyta daugiau negu kitiems siūlymams. Mes finansavome 2008 metais ir paskui tie sprendimai įsigaliojo 2009-aisiais, bet sprendimai buvo priimti 2008 metais, mes paremėme penkių funkcinių oro erdvės blokų finansavimą, 2 milijonus e, eurų gavo ketvirtasis blokas, Blumet blokas į 2,8 milijonus eurų gavo. Man atrodo, tai iš dalies paaiškina, kodėl reikėjo tai padaryti Nes e, tai, to reikia būtent dėl to, kad šio bloko apibrėžimas pats tebe vyksta. ATM service concept yra e, sulaukęs 800 tūkstančių eurų finansavimo. Mes priminėme dar ir studiją dėl e, funkcinį bloką Dunojui. 2,5 milijono eurų ten yra numatyta ir galiausiai įmanomumo studija Baltijos e, blokui sudaryti, kuris e, jo finansavimas siekia apie milijoną eurų. Tai štai, finansavimas buvo paskirtas ir šitai paskirstytas. Nuo 2009 metų bus pradėti įgyvendinti projektai. Tie projektai, kai kurie jau vyksta. Dabar pabandysiu sureaguoti parlamentarų pasisakymus, pradėsiu nuo pono Groš dėl kriterijų atrankos. Jie buvo uždėstyti darbų programoje, tačiau aš manau, kad ko gero būtų buvę gerai juos įtraukti ir į brošiūrą. Šie kriterijai e, pirmiausia yra projektų tinkamumas. Ir čia norėčiau angliškai pasakyti tus kriterijus, nes anglišką tekstą turiu. Tai yra pasiūlymai turėtų būti e, tinkami, atitikti iškeltus reikalavimus susijusius su vieningos oro erdvės kūrimu, e, buvo domimasi tuo, ar projektai galėtų būti gyveninti iki 12 metų. Finansavimas buvo numatytas patikimiems projektams, atsižvelgiant į tą 12 metų e, ribą. Kit, tai nereiškia, kad kiti projektai nebus įgyveninti, tačiau prie to grįšiu šiek tiek vėliau. Galiausiai projektų branda, mums reikėjo garantijų, kad įvairi ta veikla numatyta siūlymuose galės būti įgyvendinta netrukus. Mes taip pat pagalvojame ir apie pasiūlymų poveikį. Turime visą eilę kriterijų, kurie yra tradiciniai. Tai yra vieno Europos dangaus kūrimas, optimizavimas turimų priemonių, kelių e, efektyvus panaudojimas ir panašiai. Įprastiniai kokybės kriterijai, o būtent analizė kokybės buvo atlikta, e, ar jie atliekama pilna, ar egzistuoja tinkamas valdymas tų projektų, ar projektas galės būti e, pakankamas visais požiūrės, įskaitant ir finansiniu. Tai štai tokie tie kriterijai, kurie yra išdėstyti darbų programoje, jie taip pat buvo paminėti ir konkurso sąlygose, tačiau jeigu jūs dominat detaliau šie kriterijai, aš jums galėsiu duoti lapą popieriaus, kurie surašyti. Antrasis pono Groš E, klausimas, koks tų siūlymų turinys. Brošiūra buvo parengta remintis tuo, ką mes darėme 2008 metais. Ten siūlymų buvo daugiau. Galbūt į detalės nesileisiu, tiesiog pasakysiu štai ką. Atsakydamas ponui Groš, mes negalime sakyti, kodėl vienas ar kitas siūlymas buvo atrinktas arba kodėl netrinktas, kaip mes vertiname kiekvieną projektą. Bet kaip jau sakiau, kriterijai buvo. Pritariu ponui Groš, kad daugiau informacijos būtų geras dalykas. Tačiau vėlgi, nesileisiu į detalius e, apmąstymus, tiesiog perduos jums e, įvertinimo lapą, vidaus naudojimo išskirtą. Ir ten jūs pamatysite, kad vertinimas buvo projekto turinys, specifinė veikla, e, biudžetas, kuris bus reikalingas atskiroms veikloms ir išorės ekspertų teikiamos informacijos rekomendacijos bei komisijos darbo grupių teikiamus rekomendacijos. Tai yra ta informacija, kurią mes jau turėjome seniau, kurią mes vertinome ir dėl tų šešių projektų, sprendžiant dėl tų šešių projektų irgi buvo remiamasi būtent šiais kriterijais. Paskirtos sumos. Aš jau išvardinau tos penkis pasiūlymus ir išvardinau, kas kiek gavo lėšų. 2008-aisiais, man atrodo, mes išleidome 20 milijonų, Atsiprašau, sako kalbėtojas. 10 milijonų 2008-aisiais. O dabar 20 milijonų. Po to, kai buvo paskelbtas konkursas. Taigi iš viso išleista 30 milijonų. Ar yra ryšys tarp skirtų sumų ir valstybių narių įsipareigojimų be jų gebėjimų įgyvendinti laiku tos blokus? Ne, tokio ryšio nėra. Lėšos yra skiriamos atsižvelgiant į pačius siūlymus, jeigu jūs paprašytumėte reikšmingo finansavimo, jeigu jūsų veikla atitinka e, numatytus kriterijus ir turi prasmės funkcinių blokų požiūrių, tai tuomet lėšos yra skiriamos, o kitokių jokių rodiklių netaikoma. Kai dėl vertinimo, vadinamojo, vertinimo po įgyvendinimo, e, Taip, nes yra siekiamas išaiškinti, ar tas finansavimas padėjo pasiekti kokiu nors numatytų konkrečių tikslų. Taigi 2012 metai, ar spėsime? Pone Jensen uždavė šį klausimą ir čia manęs klausėte tiesiog pat nelik daug. Žvelgiu į savo kolegas, žvelgiau jūs, kai jūs uždavinėjot klausimą ir galėčiau pasakyti štai ką. E, gairės Eurocontrol bus parengtos šiek tiek po vasaros pradžios, e, nepažeidžia tų statyto laiko limito. Informacija e, gauta po konkursų daug ką leidžia prognozuoti, tačiau niekas negali pasakyti, ar visus tos funkcinius blokus ir susijusius reikalavimus ir sprendimus pavyks įgyvendinti. Tai štai. Tiek būtų bendro pobūdžio pastabų. Jeigu klausimų būtų daugiau, komisija e, jums maloniai atsakys raštu. Dėkui. Mes turime e, su šiuo klausimu susijusi koordinatorių. Turime numatytą finansavimą, mes turime prisėmę įsipareigojimus ir tai turėtų palengvinti viso ko įgyvendinimą per pastaruosius dviejų su pusę metų. Taigi, kam tiksliai naudojami pinigai? Galėsiu pasakyti šiek tiek daugiau vėliau, kodėl Slovakija nusprendė pasitraukti iš projektų. Slovakija tebėra bloko dalis. Kodėl galiausiai po diskusijų e, nusprendė toliau nelikti narė ji priėmė sprendimą, atsakymą šį klausimą, kodėl kol kas neturiu, turėčiau patikrinti. Tačiau pačiame funkcinėme blokiai dalyvauja. Kai dėl karinio aspekto negaliu atsakyti, nes tiesiog nežinau, ką atsakyti. Kai dėl pramonės vaidmen šiame projekte tiesiog yra bendradarbiavimas su paslaugų teikėjais ir pramonė ir atstovai yra įtraukiami į diskusijas. Valstybės narės e, finansuoja išdėlėšius projektus, kaip ir Europos Sąjunga, ir bandoma būtent šitaip kurti tos funkcinius blokus, kad jie net būtų tinkami naudoti. Manau, dėl BlueMed nebuvo nieko nuspręsta, aš noriu, kad tai yra vykstantis dabar projektas – Kolegė Aila klausė, kodėl dėl finansavimo nėra teikiama jokių pasiūlymų daugiau. Portugalijos ir Ispanijos. Vėlgi, mano atsakymas galėtų būti, aš nežinau. Galbūt dėl to, kad reikėjo paprastesnio finansavimo ir buvo nuspręsta taip, kaip nuspręsta. Tačiau ir tai yra tik viso labo spėjimas, turime pasitikrinti su kitomis valstybėmis narėmis, kurios finansavimo neteikia. 2008 metais ir šiandien finansavimas, kaip jau sakiau, yra nemažas, kai dėl pirmojo projekto finansavimo procentas priklauso nuo to, ką galima finansuoti pagal egzistuojančius susitarimus. 49 procentai e, buvo numatytas finansavimas, tai yra, aš suprantu, riboto finansavimo dalis, bet vis tiek lieka reikšminga. Ši finansavimo dalis keičiasi, nes mes sumažinome šiek tiek projekto mastą lyginant su pradiniu siūlymu, ir 42 procentai finansavimas buvo numatytas. Tai padėjo mums gauti reikiamą finansavimą. Galiausiai tebe išlieka integracijos dinamika. Ir dėl e, Balkano. Tai, e, aišku, atspindė tai, kad Serbija, Jotkalnyje, uh, buvusi Jugoslavijos ir Svaliuka Makedonija, Kosovas negali prašyti pagalbos TNT. Aišku, ateityje taip gali būti, tačiau taip nebūtų. Bosnija, Hercegovina yra funkcinio bloko. Uh, dalis ir ta pas, tas pats pasakytina apie trečiasią šalis, jos gali dalyvauti tam projekte, tačiau TNT lėšos bus skirtos tik tai 27 valstybėm narėm, kurios yra įtrauktos į funkcinius blokus ir kaip tik tai todėl Marokas neįtrauktas ir aišku, funkcinių požiūrį aš pritariu, kad būtų labai prasminga, kad tos šalis būtų įtrauktos į funkcinių blokų procesą, tačiau Žinoma, kalbantis apie e, e, narystės dėrybą su, su Turkija, kalbama apie vieną dangų yra, bet e, su Maroko net tokia padėtis. Turbūt iš esmės apžvelgiau viską, išskyrus tai, ko klausė ponia Maisner. Kokios silpnosios vietos yra funkcinių blokų viskas pagrista analizė, dabar vidurio laiko tarp peržiūrė yra numatyta ir bus įvardytos pagrindinės silpnosios pusės vykstančių procesų ir žinoma pateiksiu, pateiksiu Jums informaciją apie tai, aišku, dabar pateikiu informaciją remdamasis ankstesnių analizės dokumentų klausėte. Tai kaip įgyvendinamas FAB procesas, gyvendamas dalyvaujant operatoriam valstybėm narėm ir, ir mums. Ir, aišku, yra FAB koordinatorius. Atsiprašau, kad ne į viską galbūt atsakiau, bet turbūt bent jau į daugumą užduotų klausimų atsakiau, pateikiau informacijos. Dėkui,